Ja, guten Morgen, liebe Kollegen. Labas rytas, mėly kolegos. Visiems linkiu gerų naujų metų. Mėly kolegos, komisijos auditorumo Europos investicijų banko atstovams taip pat to linkiu, tikiuosi, naujosius metus pradėjote sėkmingai E, noriu pasveikinti visus susirinkusius su biudžeto kontrolės komiteto pirmąjį posėdį 2014 metais. Visiems linkime asmeninės laimės ir sėkmės Europos institucijoms sveikų finansinių metų. Šios dienos darbo tvarkė yra vienas pakeitimas. Sutarėme kad išklausysime biudžeto kontrolės komiteto nuomonės dėl E, ekonomikos ir pinigų komiteto pranešimo dėl trejato sustikimo, dėja <clears throat> ekonomikos ir pinigų reikalų komitetas nesugebėjo to pranešimo parengti laiku, taigi siūlo pasikeisti nuomonėmis dėl darbinio dokumento E, ir mūsų sekretariatas turėjo taip pat naktimis padirbėti, kad šį darbinį dokumentą parengtų ir galėtume jį dabar apsvarstyti ir įtrauksime šio klausimo svarstymą dar prieš pasėdant koordinatorių posėdžiui. Dėl koordinatorių posėdžio norėčiau Jums pranešti, kad šis posėdis ilgai neužtruks ir po to Norėčiau Jūs pakviesti sudalyvauti nedidelėme priėmime naujųjų metų progą, kad galėtume pakerti taurę su tais, su kuriais šiaip jau dirbame pakankamai intensyviai visų metų bėgyje. Tikiuosi po trumpo koordinatorių posėdžio 12 val. 30 min. galėsime šį prieimimą surenkti, taigi raginu visus neišsiskirstyti. Tik reikime svarstyti darbo atvarkį, jeigu nepristraujate mano minėto papildomo klausimo įtraukimui, taigi patvirtinime darbo atvarkės pakeitimus. Taip pat noriu priminti, kad mūsų posėdis yra viešas, transliuojamas internetu ir e, turime vertimą į visas oficialias kalbas, taigi galime pradėti biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrą. Dabar trečiasis darbo atvarkės punktas bendrojo ES biudžeto vykdymo patvirtinimas. 8, 9 ir 10 e, Europos vystimusi fondai ir mes e, e, esame atsakingi už šį klausimą kartu su DEVE ir biudžeto komitetu. Biudžeto komitete buvo nuspręsta tokios nuomonės nerenkti ir aš norėčiau dabar pasveikinti mūsų tarpę Thompson Barton, Europos investicijų banko direktorių veiklai už ES uh, ribų. Taip pat noriu pasveikinti auditorumo atstovą Davidą Bostoką. Sveiki atvykę. Pranešė šio klausimu yra Janas Mulderis. Noriu paklausti, ar pranešėjas e, norėtų tarti žodį, ar galėtume pradėti diskusijas. Taigi pradėsime dabar nuo auditorumo ir suteiksiu žodį jo atstovui. Tai yra jų atstovui. E, da ist jetzt e, nicht nelabai aišku, ar auditorumo atstovai atvyko. Jeigu auditorumų atstovų nėra, tai išteiksime žodį poniai Barton. Prašau. Dėkuoju laimingų, laimingų naujųjų metų visiems. Europos investicijų bankas yra be abejo Europos bankas, kaip yra numatyta Lisabono sutartyje. Ir e, todėl mes esame atsakingi ES politikams ir manome, kad tai yra labai svarbi mūsų užduotis. Ir būtent tokiame kontekste mes savanoriškai dalyvaujame tvirtinant Europos vystimosi fondo biudžeto įvykdymo patvirtimą, nors oficialiai to neprivalome daryti. Mes manome, kad šiandien mes turime puikią progą apie, pakalbėti apie tai, kaip dirba ES ir e, jūsų komiteto aktualiuose e, sritise. Bet pirmiausia, aš norėčiau e, pradėti nuo ankstesnių, nuo 2012 metų. 12 metai yra labai svarbus metai, dėl to, kad būtent šiais metais mes galime minėti Europos investicinio banko veiklos e, finansuojant, e, finansuojant uh, e, AKV, uh, AKR uh, šalise vykdomus, vykdomų projektų finansavimą. Mes uh, Mes jau finansavome 1300 projektus, kurie buvo vykdomi 23 e, šalise ir 4 milijardus skyrėme su energetikos usims projektams ir pusantro milijardo e, e, su vandeniu susijusiems projektams. Mes taip pat atsižvelgėme ir į kotonų susitarimą. Ir, ir finansavimas vykdomas per Europos vystimosi fondą. Būtent dėl to mes šiandien ir dalyvavome jūsų posėdėje. Tačiau mes ieškome kapitalo e, rinkose e, lėšų šiam finansavimui. Pagal kotonų susitarimą AKR šalis ir partner, šalis partneris atsižvelgtamos į e, investavimo į AKR šalis priemonę sudarė fondą kuriame yra 3,2 e, milijardo eurų. Ir e, Šis fondas suteikia mūsų e, bankų nemažai galimybių veikti, neprisijimant per nelik daug rizikos ir bendradarbiaujant su vietos partneriais. Mūsų, proje, mūsų produktų kiekis, kuris yra, yra kuris galime naudotis, yra gan didelis ir todėl mes galime realiai kurti pridėtinę vertę. 2012 metais bankas dar labiau sustiprino savo strategiją, bendradarbiavimas su pagrindiniais veikėjais ir pabrėždama, kad jos labai svarbu yra teikti parvą mažam verslui ir kovoti su klimato kaitos padariniais, ypatingai užtikrinant e, tvarę darnę energetiką ir skiriant mikro paskolas, apie kurias aš kalbėsiu šiek tiek vėliau. Be Be to daugiau dėmesio mes skiriame ir tam, kad būtų kovojama su klimato kaitos padariniais ir kad būtų stiprinamas regioninis bendradarbiavimas. 2012 metais bendras paskolų kiekis sudarė 644 milijonus ir uh, 41 milijoną mes skiriame papildomai pagalbai, projektai buvo, gyvendin, buvo gyventas 21 projektas 9 šalyse. Mes taip pat galvojame apie bendradarbiavimą su kitomis finansinėmis e, institucijomis ir 54 e, procentai mūsų projektų yra e, finansuojami pagal bendro finansavimo principą. Tai yra, kad nuo 2003 metų taip, tokiu būdu mes finansavome 119 projektų. Mes bendarbiavame su privačiu sektoriumi e, ir galvojame apie tai, kaip galim būtų skatinti augimą ir mažinti skurdą besivystančiose šalise. Ir e, bankas dabar daugiau, dėmesio, daugiau pinigų skiria investavimo priemoniai. Ir taip mes galime geriau kovoti su, e, su rizika. Mes taip pat padidinome paskolų paskolų apimti iki 255 milijonų 2012 metais. Ir, ir mes rūpinamės Europos vystimosi fondo lėšomis tam, kad galime būtų jas geriau naudotis geriau tais, tomis lėšomis naudotis. Norėčiau paminėti kelias projektus. Pirmiausia, finansų sektorija, nes apie, būtent apie šį sektorių jūs dažnai patikite savo klausimus. Pirmiausia, tai yra mikrofinansavimas, kuris yra skirtas Rytų Afrikos bendruomenėms, norint padėti jiems kurti stipresnį mikrofinansavimo rinką. Aš parodysiu jums e, filmuką savo kalbos pabaigoje. Ir mes manome, kad e, finansuojant 30 tūkstančių mažų e, mikro įmonių mes galėsime sukurti 90 tūkstančių darbo vietų. Privataus verslo finansavimo priemonė Kenijoje yra skirta tam, kad būtų padėta mažoms ir vidutinėms įmonėms modernizuotis ir plėsti savo veiklą. Tai yra labai svarbu, ypač kai mes galvojame apie vidutinės trukmės perspektyvą. Ir nepasim to, kad dabar gal nesukūrėme labai daug darbo vietų ateityje jų galima būtų tikėtis kur kas daugiau, nes mes manome, kad 800 mūsų remiamų įmonių galės sukurti ateityje 50 tūkstančių darbo vietų. Ir praeitėje jūs taip pat tairavotės apie taip, kaip galima būtų naudotis geriau garantijomis remiant projektus. Ir pirmą kartą mes finansavome mažam vidutiniam verslui skirtą garantijų schemą. Uh, Labai dažnai bankai Afrikoje tikrai nenori prisimti rizikos, teikiant paskolas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Todėl mes turime jiems padėti tai daryti. Ir mes manome, kad dėl šios mūsų veiklos gali, gali būti sukurti 25 tūkstančių darbo vietų. Ir Tam mes skiriame 360 milijonų eurų, 250 iš jų buvo skirta šešiems e, elektros gamybos projektams. Ir, e, ir e, šių projektų dėka mes galėjome, dabar galime gaminti tiek e, energijos, kiek pagamina vis, visi elektros gamybos pajėgumai e, Etijopijoje. Ir dėl to 400 tūkstančių žmonių dabar gali naudotis elektra e, arba pagerėjo jų elektra naudojimuose sąlygos. O tai reiškia, kad iš esmės keičiamos yra ekonominės veiklos sąlygos šioje šalyje. Bet be to mes remiame vyriausybės pastangas uh, geriau išnaudoti savo vandens energijos išteklius. Tai yra labai svarbu, ypač, ypač norint kovo, prisitaikyti prie sezoninės kaitos. Senangan upėje, prieš Senangan upės buvo gyvenimas labai svarbus projektas. Ir dėl to 2400 šeimų galėjo naudotis vandeniu per sausai e, sezoną. Ir dabar e, šalyje elektro, nebelik, nebėra didelių elektros energijos sviravimo. Tai reiškia, kad yra skatinama ekonominė veikla. Šalise, kuriuose vyko e, konfliktai, finansuoti yra labai sunku, projektus finansuoti yra labai sunku. Ir mes e, Gvinėjoje finansavome projektus, kurie sujungė šios šalis e, e, elektros tinklą su vakarų Afrikos šalimis. Ir tai yra labai svarbu, nes būtent ten yra labai didelių šalių, be kurių neįmanomas augimas. Be 6 milijonų eurų finansavome, mes taip pat finansavome į įvairius kitus fondus, kurie yra kofinansuojami kartu su kitomis šali, kitais veikėjais. Ir 160 milijonų 2012 metais mes skiriame projektams, kurių tikslas yra prisitaikyti prie klimato kaitos. Pirmiausia, tie projektai buvo skirti tam, kad būtų atsisakyta mineralinio kūro ir perėti prie darnesnio. Uh, darnesnių energijos šaltinių. Prancūzijos Polinezijoje 7,5 milijonų eurų buvo e, skirta sąlygoms vietos ligoninėse pagerinti. Ir dar keli žodžiai apie pažangą, kuri buvo padaryta 2012 metais, kai kuriuose kitose sritise. Jūs tikriausiai pastebėjote, kad aš galiu pateikti labai daug e, išsamių detalių apie tai, kaip mes dirbame. Ir e, taip yra dėl to, kad 2012 metais e, mes pirmą kartą pradėjome taikyti rezultat, veiklos rezultatų matavimo vertinimo metodologiją. Ir ji padeda mums geriau suvokti, kokiu rezultatu yra, kokie rezultatai yra pasiekiami ir e, yra paskelbta jau e, e, pirmoji mūsų ataskaita ir jūs galite su ją susipažinti. Ir taip pat buvo atlikti aštuoni tyrimai, kurių tikslas buvo išsiaiškinti anksčiau finansuojamų projektų rezultatus. Tai yra labai svarbu, mano galva. Ir dabar turėdami tokią rezultatų vertinimo tai sistemą, mes galime geriau pasirinkti projektus, kuriuos reikia finansuoti, norint pasiekti kuo geresnių rezultatų. Ir tai, tai iš, iš esmės atitinka mūsų suteik, mums suteiktą mandatą. Mes be abejo nemažai pasimokėme iš bandomųjų projektų 2012 metais ir aš manau, kad mes galėsime tą metodologiją dar labiau tobulinti ateityje. Ir mes turime jau kelias darbo grupės, kurios tų ir užsijama. Skaidrumas. Ir skaidrumas be abejo yra labai svarbus ir jūs labai dažnai prašote, kad mes didintume skaidrumą. Rūdienį 2012 metais mes prisidėjome prie pagalbos teikimo skaidrumo iniciatyvos ir pirmą kartą buvo pritaikyti e, standartai toms institucijoms, kurios suteikia grantus, suteikia subsidijas įvairiems veikėjams. Ir kitame komiteto posėdėje bus nagrinėjama kaip šie standartai prisideda prie mūsų geresnio darbo. Kovo su sukčiavimu strategija buvo patvirtinta rugsėjo mėnesį ir ji yra dabar paskelbta mūsų tinklapyje ir joje yra paminėtos naujos priemonės, kurias dabar naudoja bankas. Tai yra ir informatorių skatinimas ir papildomos priemonės, apie kurias jums tikriausiai yra žinoma. Uh, Ir taip pat yra nu, toje strategijoje nurodytos naujos nuostatos dėl duomenų apsaugos. Mes taip pat e, e, turime ir tarpusavio pasitikėjimo iniciatyvą, ją plėtojame bendradarbiaudami su KP e, MG bendrovė. Ir taip mes galime geriau finansuoti stambesnius projektus. Ir šiuo metu e, net 30 projektų yra gyvendinama bendrai. Mes pradėjome dirbti ir naujose regionuose, tai yra Azijoje ir rytų partnerystės šalyse, e, jau neminint AKR šalių. Be to, aš manau, kad Dabar mes geriau ir atliekame programavimą. Dabar mes turime daugiau metų finansinio programą ir kadangi mes esame Europos e, Sąjungos bankas, mes bendradarbiavame su Europos komisija ir e, Europos išorės veiksmų tarnyba, mes aktyviai bendradarbiaujame e, plėtojant santykius su OKR šalėmis, norėdami papildyti vieni kitų pastangas. Yra dar vienas rytis, kuri e, rūpi jūsų komitetui. Ir e, tai yra e, mūsų atstovybių trečiose šalyse apjungimas su Europos komisijos atstovybėmis. Suprantate, kad tam reikia laiko. Jau keturi mūsų biurai Kijeve, Maskvoje, e, Pekine ir, ir Sante Domingo mes turime bendras atstovybės su Europos komisijos e, e, delegacijomis ir kai, kitose, kai kuriuose kitose šalise mes taip pat finansuojame da, pareigūno viet, vietą da, komisijos atstovybėje. Mes e, taip pat turime ir 500 milijonų e, eurų paketą, kuris buvo patvirtintas 2013 e, metais birželio mėnesį. Ir tai yra labai svarbus paketas ir jis bus skiriamas daugiausia finans, infrastruktūrai tobulinti, pristatymą prie. Uh, uh, klimato kaitos, ypač energetikos rytėje. Ir taip pat mes galėsime daugiau dėmesio dabar skirti toms šalims, kuriams daugiausia reikia mūsų pagalbos. Praeitėje mums labai sunku buvo dirbti skurdžiose šalyse, ypač tose šalyse, kurios, kurios labai nukentėjo ir nuo kon, karinių konfliktų, ir nuo gaivalinių nelaimių. Ir todėl mes dabar e, galvojame apie tai, kaip galima būtų pasinaudojant uh, naujoviškas priemonės, pavyzdžiui, rizikos pasidalymo priemonė, aktyviau veikti šiuose regionuose. Ir bendradarbiaudami kartu su komisija ir su išorės veiksmų tarnyba, mes taip pat galvojame apie galimybę suderinti mūsų teikime finansavimą su ES biudžete numatytomis lėšomis. Taigi, e, e, aš baigdama norėčiau pasakyti, kad turima, mūsų turima investavimo priemonė yra labai svarbi, norint e, padėti mažam ir vidutiniam verslui įvairiose regionuose. Šiemet e, bus numatyta viena naujovė ir jūs labai dažnai klausite, kaip yra gyventinami projektai finansų sektorėje. Ir aš noriu parodyti jums filmuką, kuris e, suteiks jums e, informacijos apie tai, kaip mes dirbame Rytų Afrikoje, būtent finansų sektorėje. Ir aš tikiuosi, kad kažkas su šioje salėje žino, kurį mygtuką reikia paspausti tam, kad jūs galėtumėt jį pamatyti. Ir vieną dieną galbūt net pasinaudojant Skype'u surenkti videokonferenciją su finansavimo gavėjais. Ir kai vyks bendra parlamento asamblėja, tikiuosi mes galėsime taip pat išsameu aptarti mūsų finansuotus projektus. Ir dabar prašau žiūrėti filmuką. Help, help, help, help, help, help, help, help, help.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 that these loans are able to help them to grow. Biashara yangu ni kuuza soda ama Coca-Cola distributor, na pia niko na lodgings na pia nina biashara ya baa. Pesa yangu ya kwanza ku, kuanzia biashara nilienda kwa Kerem Bank. Ile mkopo nilipata iko afadhali ni elfu kumi na tano elfu kumi na tano nikaweka kaduka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 Okay, thank you very much. Very nice movie, not an investigative journalism, but... Uh... <laughs> Labai ačiū. Aišku, čia filmukas ne apie tyrimąją žurnalistiką, ne tyrimas žurnalistiko žanro, bet vis tiek labai įdomu. Pone Barton, labai ačiū už jūsų pasisakymą. Dabar noriu informuoti, kad auditorumai negalėjo atvykti į mūsų posėdį, nes jie turi labai svarbu vidaus posėdį skirtą naujo audito rūmų pirmininko e, rinkimų procesui. Mes suprantame, kad audito rūmai yra nepriklausoma institucija ir turime suprasti jų padėtį dabar. Žodis mūsų komiteto nariams. E, Pirmajam žodis teiksiu pranešėjui, Janui Mulderiui, prašau. Labai ačiū. Aš pažiūrėjau šį filmuką labai susidomėjęs. Aš gyvenau Kenijoje penkerius metus ir aš galėčiau pratesti to filmuko mintis, bet pagailėsiu jūsų. Na, kaip bebūtų, šis filmas labai informatyvus ir norėčiau pateikti vieną pasiūlymą bankui. Jeigu, e, jeigu jų kas nors paprašytų, jie galėtų prisidėti prie e, transporto kamščių sprendimo, problemos sprendimo Nairobije. Taigi, dėl Europos investicijų banko. Kaip matėme ir šiame filme, jie naudoja puikiai informacinę politiką ir kiek aš mačiau dokumentuose, tai sunku būtų rasti, ko nors, prie ko, rasti prie ko prikipti. Ši politika yra iš tikrųjų puikiai bent jau sprendžiant iš tos informacijos, kurią aš gavau, Atrodo, kad niekas e, nevyksta, neįvyksta blogai. Tačiau Nigerija yra pavyzdys, kad kartais kažkas gali ir nepavykti. E, tuomet visa situacija atrodo normalesnė, negu kad e, atrodo iš pirmo žvilgsnio, kai girdi vien tik tai sėkmės istorijas. Vis tiek lieka kai kurių klausimų. Visų pirma, jeigu EIB e, vidaus auditorius yra KPMG. Ar e, jeigu kokia yra banko politika dėl vidaus audito ataskaitų, ar jos yra skelbiamos e, viešai. Na, kaip sakiau, aš pats esu dirbęs Afrikoje ir pamenu, kad tuo metu trūko projektų Europos investicijų bankas, Europ, Afrikos vystimosi bankas, visi kiti visi ieškojo tinkamų projektų. Ar tokia situacija yra ir šiandien? Kiek projektų jūs atmetate? Kiek projektų jūs gaunate ir kiek priimate? Ir tuomet, kai tai padarote, kaip bendradarbiavote su pasaulio banku, su Afrikos vystimosi, Azijos vystimosi banku. Ir kai pasirenkate projektą, ar darote palyginimus. Mikrofinansavimas yra labai madingas e, šiais laikais. Ir visos istorijos yra labai padrasnačios, tačiau ar yra tam tikrų skirtumai, kai lyginate Pasaulio banko projektus su Europos investicijų banko, Afrikos vystimosi banko projektais. Pasaulio bankė, manau, yra e, vertinimo skyrius, kuris e, sako, kad trečdalis projektų yra nevykę, žlunga. Kokia situacija yra su Europos investicijų bankų projektais, nes ne tik Nigerijos atveju, kuomet sukčiavimta buvo, tačiau ir kitais atvejais gali būti žlugusių projektų. Kokia yra, koks yra sėkmės dydis? investicijų fronte Afrikos atveju. Koks yra multiplikavimos dydis? Ar situacija keičiasi, ar yra skirtumų tarp Europos investicijų fondo ir Afrikos išteklių panaudojimo atvejais, ne, nes Europos vystimos fondas yra skirtas daugiausiai Afrikai. Ar yra skirtumo e, rezultatuose? pavyzdžiui, tarptautinės organizacijos ir bendradarbiavimas su jomis Europos Sąjungoje yra skirtingi standartai negu kad kitose bankuose kokie didžiausi skirtumai ir kodėl jūsų manimo ES standartai yra geresni negu kitų, nes mums tuos standartus kartais tenka ginti. Dar keletas klausimų. Iš viso investicijų fondas paskolino 3,3 milijardo eurų per pastarosius tris metus. Kiek iš tų paskolų buvo atgauta? Tai susijęs su mano ankstesniu klausimu, kaip e, fondas plėtojasi metų bėgyje. Investicijų fondas nėra e, įtrauktas į ES paramos vertinimo ataskaitą, Ši ataskaita buvo paskelbta 2013 m. kovo mėnesį. Nežinau, ar kas nors iš komisijos čia dalyvauja, tačiau, kadangi investicijų fondas yra svarbus, kodėl jis nebuvo įtrauktas į šią ataskaitą. E, dėl susėjimo, jeigu būtų kažkas iš auditorumo, aš būčiau jų jiems uždavęs tą klausimą. Tačiau kaip jūs išlaikote e, investicijų fondo e, tapatybę šioje sulėjimo priemonėje? Nes e, ne tik su investicijų fondo, bet ir su kitais ES projektais, dalyvaujant tarptautinėse organizacijose, E, tokia problema iškylė, nes tarptinės organizacijos naudoja savo e, kontrolės metodus. Mes sakome, kad mūsų metodai yra geresni negu jų. Taigi kokia yra situacija e, naudojant sulėjimo priemonės. Investicijų fondo fondas sudaro apie pusę milijardo eurų. Ar tai yra išskirtinis dydis, ar yra normalus dydis? Kokia būtų jūsų nuomonė? Ir e, rezultatų matavimo sistema. Kada galėtumėte e, pasakyti, kad ši priemonė yra tinkama vertinant projektus? Kada, manote, ši priemonė bus parengta naudoti ir galėsite mus patikinti, kad tai yra tobula sistema? Aš manau, pirmininkė, kad tai būtų visi mano klausimai ir visos mano pastabos. Labai ačiū. Thank you very much. Labai ačiū. Ar kiti kolegos norėtų pasisakyti? So I... Atrodo, kad ne, todėl pirmiausia suteiksiu žodį komisijos atstovams, kas galėtų pasisakyti. DEFCO generalinio direktorato direktorius Roberto Ridolfi ir skiriaus vadovas Jaime Rijas Kondis. Kas norėtų pirmas kalbėti? Skiriaus vadovas, nes direktorius negalėjo atvykti. Uh, je, je pense... Ačiū, panė pirmininkė. Manau, kad pirmas dalykas, kurį reikia pasakyti, tai yra AKR investicijų sistema yra labai svarbi priemonė, kurią komisija taiko AKR šalise. Komisija yra labai patenkinta e, Europos investicijų banko pasiektą pažangą <clears throat> rezultatų vertinimo srityje ypač ir mes e, toliau skatiname Europos investicijų banką ir toliau vertinti investicijas pagal pasiektus rezultatus. Komisija aktyviai nusprendė dalyvauti vertinant e, AKR investicijų E, sistemos, pagal ATR investicijų sistemos siūlomus projektus ir padėti juos įgyveninti. Komisija kiekvieną kartą konsultuojasi su Europos investicijų banku, atliekant atinkamą įvertimą nuo 2010 metų visų patikimų projektų. Komisija taip pat e, net neturėdama balso teisės dalyvauja vis tiek priimant e, sprendimus dėl atitinkamų projektų finansavimo pagal minėtą AKR investicijų <clears throat> programą. Projektų investicijų ir vertinimas pagal pasiektus rezultatus mums, kaip jau minėjau, yra labai e, svarbus, kadangi EIB veikia darbo grupė, nustatanti rezultatų vertinimo kriterijus ir sistemą. Ir ši darbo grupė yra nustačiusi taisyklės, principus ir procedūras, kurias turi taikyti ir kitos e, finansinės institucijos vadinamojo blendingo e, kontekste. Taigi šį e, veiksmų derinimo aspektą tarp atskirų ES finansinių institucijų svarbu pabrėžti EIB e yra pasiekusi nemažai pažangos tam, kad būtų parengta bendra sistema, kurią pasitelkus būtų galima įvertinti e, ES visų finansinių institucijų investicinius vykdomus projektus. Baigdamas noriu grįžti prie pono Mülderio minties ir pritarti jo E, pasiūlymui, e, kad būtina parengti atitinkamą ataskaitą komisijos dėl investicijų privatų sektorių, kuris nėra siejamas su AKR investicijų sistema. Aš manau, kad tą sąsąją reikėtų užtikrinti ir įtraukti atitinkamą nuorodą į būsimąją komisijos ataskaitą. Ir ačiū Jums už šią pastabą. Pirmininkas dėkoju. Dabar norėčiau paprašyti investicijų banko atstovės atsakyti kolegos Mulderio užduoti klausimus, aš pasistengsiu tą padaryti kuo įsamiau ir jeigu neišgirsite pakankamą atsakymą, tai prašau jūsų dar kartą klausti dėl Nairobio transporto spūščių. Mes daug investavome į metro sistemos plėtojimą, kadangi Nairobis smarkiai vystosi, tačiau tik, manau, kad atmesų laikų transporto sistemos problemos neišsispręs. Taip pat e, manau, kad dėl to filmuko, kuriame nieko apie nieko, apie jokios kalbas nekalbam, neminima, tai tikrai nėra mūsų tokia intencija visas kalbas už klaidas užtušuoti. Savame suprantama, kad uh, besivystančiose šalise, jūs minėjote, minėjote Nigeriją, yra daug didesnės galimybės, kad kažkas nepavyksta. Šiuo metu pastebimas vis didėjantis optimizmas, kalbant apie Afriką, tačiau investicijų privačioje, privačiame sektoriuje tikrai nėra tiek, kiek norėtume, nes yra labai didelė investicinė kriz, rizika investuojant į privatų sektorių. Taigi mums labai svarbu e, parodyti, kad netinkamas e, rizikos įvertinimas e, yra labai svarbus aspektas, ypač privatiems investuotojams, kalbant apie AKR <clears throat> investicijų sistemą, mes siekiame užtikrinti tą pusiausvyrą investicijų tam, kad investicijos būtų tvarios, e, taip pat pritraukia daugiau investicijų iš privataus sektoriaus. Šiuo metu e, tik tai 4 procentus siekia nepavykusių investicinių projektų dalis ir mes e, imamės atitinkamų priemonių siekdami priboti visos investicijų sistemos riziką. Tačiau mes šiuo metu manome, kad e, ta investicijų sistemos veiklos pusiausvėra yra pakankama, pelno lygis e, sieka, siekia 5 <clears throat> procentus ir manau, kad investicijų graža tikrai bus užtikrinta, o 20 metais bus primami sprendimai dėl tolesnių investicijų, kalbant apie KPNG audito kompanijos dalyvavimą ir teikiamų ataskaitų viešumą. Tai aš manau, kad e, tos ataskaitos turėtų būti skelbiamas mūsų tinklapyje ir tikrai apgalėstauju, kad auditorumo atstovo nėra, nes auditorumai dalyvauja trišalėje auditavimo sutartyje, jos, ja, jos įgyvendinime. Ir kalbant apie AKR ir kaiminių šalių investicijų e, sistemą, tai yra atitinkamas patikos fondas, kuris veikia ir kūruoja šias investicijas. Audito rūmai turi prieigą prie e, visų informacijos apie visus projektus, atitinkamas nuostatos e, yra įtrauktos į bendrabiavimo sustarimą, taigi audito, rūmų auditoriai gali vykti visur ir viską kontroliuoti ir e, gali atitinkamai atsisakyti suteikti finansavimą. Jūs e, klausėte, kiek projektų yra atmetama. Iš tiesų, ta dalis yra šiame regione truputėlį didesnė, nes gauname labai daug projektų ir ne visus juos galima finansuoti. Turime atsižvelgti ne tik į finansinę riziką, tačiau taip pat ir į ilgalaikę perspektyvą įgyvenim projektų svarumą pagrindinė priežastis vertinant pagal rezultatus, tai yra ne ES standartų neatitikimas ir Iš tiesų, pagrindinė priežastis ta, kad e, didžioji dalis projektų negali būti finansuojama per bankus. Ir Aš nesak, nesakyčiau, kad mes esame už, užversti tais projektais, tačiau uh, Mm, galbūt dviejose sritise taikomi standartai yra šiek tiek griežės, griežtesni ir būtent dėl to nesuteikiamas finansavimas visiems projektams, nes ES politika glaudžiai susijusi su aplinkosauga ir jos aspektais, ir ypač kalbant apie energetikos politiką, kovos su klimato kaita pagal ES atitinkamas gairias, e, tai pasitelkę šiuos vertinimus mes priimame sprendimus nefinansuoti tam tikrų e, projektų nes vertimo kriterijai pagal e, įtaką klimato kaitai yra labai griežti, taip pat kitas rytis yra viešieji pirkimai, nes taisyklės nustato, tiesą sakant, komisija. Ir dažnai mes susidarėme su tokiu su tokiamis aplinkybėmis, kad taikančios šias komisijos taisyklės kitos finansinės institucijos gali steigti finansavimą, o mes ne. Ir aš manau, kad mūsų viešųjų pirkimų standartai, kurie yra pritaikyti ES, nėra tinkami finansuoti Afrikoje įgyvendinamiems projektams. Tai e, kitas rytis, e, kuri, kurią mes e, <clears throat> taip pat laikomės griežtų nuostatų yra susijusi su teisiniais dalykais, su jurisdikcija, kadangi turime griežtai vertinti galimus korupcijos pinigų plovimo atvejus, tačiau iš tiesų galiu konstatuoti, kad nėra didžiulio skirtumo ypač šioje srityje tarp mūsų ir kitų tarptautinių finansavimo institucijų, galbūt prioritetai skiriasi, kitos institucijos pastelkia priemonės, e, kuriamis galime finansuoti rizikingesnius projektus, kitais atvejais mes finansuojame rizikingesnius projektus, galbūt komisija čia galėtų daugiau į tai atsakyti, kalbant apie tą. Ta E, e, projektų finansavimą iš skirtingų šaltinių ir atitinkama kontrolė, vadinamai blendingą. Iš tiesų dažnai vykdomi projektai, kuriuose dalyvauja kelias finansavimo institucijos, tačiau tokiais atvejais dažniausiai viena institucija prisijima vadovaujama vaidmenį ir komisija labai atidžiai prižiūri pagal tinkamus finansavimo reglamentus šio projekto finansavimą ir gyvenimą, tai kontrolė iš tiesų šiuo atveju būna pakankamai griežta. Jūs uh, klausėte apie apie finansavimą grinųjų pinigų, apie finansavimo dalį grinaisiais pinigais, tai jie tikrai nesiskiria nuo e, kitų e, tarptautinių finansinių institucijų taikomais reikalavimais. Kalbant apie papildomus išteklius, kurie gali būti skiriami projekto finansavimui, tai mes esame numatę trijų metų laikotarpį atitinkamai vertinus projekto gyvendinimo pažangą Šiuo e, metu galime konstatuoti, kad e, suteikus finansavimą tam tikriems projektams, e, jų rezultatai ir baigiamasis etapas galbūt prasideda po trijų metų ir po to reikia atlikti tinkamai vertimą ir priimti sprendimus dėl pasiektų rezultatų ir galimo papildomo finansavimo iš anksto uh, tų rezultatų įvertinti iš tiesų negalima, tačiau e, potenciali nauda tokių projektų e, yra akivaizdi, tą minėjo ir komisijos atstovai. Nežinau, ar atsakiau visus klausimus, galite juos patikslinti. Dirbininkas, ačiū. Nežinau, ar atsakymai buvo pakankamai išsamus. Ar dar yra kolegų norinčių paklausti? Nėra. Tuomet Janai dar žodis, prašau. Question, so that... Uh, Kažkas man atsinta klausimus ir todėl aš turiu juos jums pateikti. Taigi investicinė priemonė, kas ją audituoja, ar kas nors iš komisijos, ar KPMG. Taip, KPMG viską audituoja. Aš nežinau, ar komisija audituoja, ką nors e, auditorumai, kiek aš suprantu, atlieka auditą, jei jis yra reikalingas. Jei papildomas auditas yra reikalingas. Na kągi, jeigu pranešėjas gavo atsakymus visus savo klausimus ir niekas iš kolegų nebenori pasisakyti, tuomet aš norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti poniai Barton Mes labai dažnai išklausome įvairias ataskaitas apie ES veiklą įvairiose sritise, tačiau turiu pripažinti, kad jūsų pasisakymas buvo vienas iš įdomiausių. Aš daug ką sužinojau įdomaus ir naudingo. Taigi dėkoju Jums už tai ir dėkoju Jums taip pat už atsakymus į patiktus klausimus. Yeah, now today is a, is a special day. If the court of Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mėly kolegos, teskime darbo tvarkės svarstymą. Dabar teiksiu svarstyti ketvirtąjį klausimą. Kitų institucijų 2012 m. biudžeto vykdymo patvirtinimas man pranešė, kad pranešėjo šio klausimu ponas Sonikas dėja negali dalyvauti posėdėje, tačiau Tamas Deutsch bendra pranešėjas. Dalyvauju posėdėje, taip pat noriu Jums pranešti, kad um, diskusija negalės dalyvauti atsakingas audito rūmų atstovas dėl anksčiau minėtų priežasčių, tačiau yra kitų institucijų atstovai, norėčiau juos pasveikinti mūsų salėje. Deja, dėl žinomų priežasčių tarybos atstovų nėra, tačiau prašau kitų institucijų atstovų nuomonės pristatyti, nebent bendra pranešėjas Tomas Tomas Deutsch norėtų dar įžangai, ką nors mums pasakyti. Atrodo, kad ne. Taigi, pirmajam suteiksiu žodį regionų komiteto atstovui, kas galėtų pristatyti regionų komiteto poziciją. Noch nicht da. Dar nėra atvykusių regiono komiteto, regionų komiteto atstovų. Ja. Okay. Ja, dann schlage ich vor, dass wir mit dem Europäischen. Tada siūlau pradėti nuo Europos ombudsmeno institucijos ir ponas Hadlinas, generalinis sekretorius galėtų tarti žodį. Prašau. Mr. Arden, if you like to give us an introductory remark, then thank you. Pone Ardenai, jeigu galėtumėte mums ką nors panešti įžangai, būtų puiku. Well, Mr. Mr. President. Dėkuoju, pane pirmininkė, už tai, kad sudėkėte man žodį. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad panašu, kad įvyko kažkokia kažkokia problema su vertimu, nes aš negalėjau klausytis vertimo. Aš norėčiau papasakoti jums apie tai, kaip mes reagavome 2011 metais e, išsakytas e, pastabas ir, ir rekomendacijas. Gerhard Grilė yra mano kolega, jis yra direktorius atsakingas už e, ombudsmeno tarnybos svarstomos biudžeto klausimus. Kai buvo priimtas sprendimas 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo, rezoliucijos ketvirtajame punkte buvo paminėta, jog reikia patobulinti lėšų naudojimo koficientus. Ir 2012 metais mes sugebėjome patobulinti šios rodiklius 3 procentais e, ir padidinome juos nuo 92,4 procentų iki 95,88 procento. Be to taip pat buvo, mes buvo raginami e, e, didinti, didinti e, spartinti sprendimo prieimimą gavus skundą. 2012 metais mes iš esmės pakeitėme skundų nagrinėjimo projektą, ypač pradinio jos stadiją. Ypač tais atvejais, kai skundai yra labai rimti ir sprendimai dėl skundo tinkamumo padidėjo nuo 70 procentų 2011 metais iki 85 procentų 2012 e, metais. Tačiau mūsų tikslas yra pasiekti 90 procentų. Ir preliminariais duomenimis mes e, e, matome, kad 2013 metais mums beveik pavyks pasiekti šį rodiklį. Jau minėjau, kad 2012 metais mes sugebėjome pasiekti 15 procentų koeficientų padidinimą. Be to, buv, mes, mus taip pat ragino trumpinti skundų nagrinėjimo trukmę. 2012 metais mes beveik sugebėjome pasiekti užsibriežtą tikslą, tai yra 70 procentų uh, tikslas buvo užtikrinti, jog 70 procentų skundų būtų išnagrinėta per 12 mėnesių. Mes sugebėjome pasiekti 69 procentų rodiklį. Ir 2014 metais mes ko gero įvykdysime nustatytą tikslą ir tuomet tai, nustatysime dar ambicingesnį tikslą. 40 procentų atvejų mes turime kreiptis į kitas institucijas, prašydami jas pateikti savo nuomonę. Ir tuomet mes taikome įvairias kitas procedūras, pavyzdžiui, susitarimo geruoju procedūrą. Šio, ši procedūra yra taikoma labai sudėtingiams skundams ir net jeigu ir e, institucijos gerai bendradarbiauja, pasiekti, e, e, užtikrinti, jog skundas būtų išnagrinėtas per 12 mėnesių, nėra lengva. Tačiau aš manau, kad mes galime siekti baigti tokių skundų nagrinėjimą per 18 mėnesių. Rezoliucijos 11 punkte taip pat e, buvo raginama geriau naudoti turimus e, įvairius išteklius, užtikrinant, kad mūsų paslaugos būtų teikiamos sparčiau ir geriau. Pirmiausia, mes pabandėme išanalizuoti e, esamą padėtį ir nagrinėjome mūsų biuro organizacinę struktūrą. Ir tokio vertinimo rezultatai mus nuliūdijo. Tačiau mes suprantame, kad kartais mums reikia, mes suprantame, kad mes negalime dirbti nebendradarbiaudami su kitomis institucijomis, su, su kitomis tarnybomis. Ir todėl mes pradėjome taikyti kitokį metodą, pradėjome da, da, taikyti geriausius praktikos pavyzdžius da, kokį, darbo kokybės valdymo srityje. Ir privažiavimo sektoriuje tokie dalykai vadinami yra verslo modeliu, o mes vadiname jį veiklos modeliu. Šis modelis yra skirtas tam, kad mes galėtume išsiaiškinti, kaip galima būtų kuo geriau pasiekti tikslus užsibrieštus e, ombudsmeno tarnybos daugiametėje e, e, programoje. Ir mes nagrinėjame savo išteklius, išnagrinėjome, kiek išteklių yra skiriama pagrindinėms mūsų funkcijoms. Ir kovo mėnesį turėtų būti paskelbta mūsų metinė veiklos ataskaita ir tenai bus pateikta analizė to, kaip mes naudojame biudžeto formavimo institucijų mums suteikiamas išlaidai, e, lėšas. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū, ponia Hardinai. Ich habe jetzt Aš dabar gavau tam tikrą papildomą informacinę medžiagą, dėja anksčiau jos negalėjau gauti, taigi dabar siūlome surinkti diskusiją e, apie visas institucijas, kadangi galiausiai gavome Europos audito rūmų nuomonę. Dabar steiksiu žodį ekonomikos ir pinigų komiteto atstovui. Tai yra vykdoma į vykdantį e, generalinį sekretorių, pana Aleksopaus. Prašau, jums žodis. Ačiū pirmininkė. Pone pirmininkė, ponas ir ponai, kaip minėjote, man pavardė yra Aleksopaus, aš esu generalinio sekretoriaus pareigas einantis asmuo. Šalia manęs yra biudžeto ir finansų komiteto e, pirmininkas. Aš e, esu laikinai einantis pareigas generalinio sekretoriaus, nes vyksta procedūra e, paskirti nuolatinį generalinio sekretorių, ta procedūra vyksta keletą mėnesių. Turiu keletą pareiškimų. Visų pirma, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas nuolat E, užtikrina aukštą skaidrumą savo finansų valdymo srityje, teikdamas metinę ataskaitą, kur be kitako pateiktos priemonės pagal ankstesnės biudžeto įvykdomo patvirtinimo priemonės, ekspos kontrolės priemonės ir taip toliau. Antra, mes džiaugiamės auditorumų komentarais pateiktais 12 metų vertinime, kur jokių silpnų vietų dėl ekosoko nenustatyta. Man malonu, kad kontrolės sistema, kuri taiko ekosokas, e, veikia labai gerai. Taip pat norėčiau pabrėžti, kiek svarbus yra administracinio bendradarbiavimo sustarimas su regionų komitetu. Kaip žinote, šis sustarimas yra senas, nėra naujas, tačiau svarbu pabrėžti, kad jis yra aktualus. Šis sustarimas baigs galioti šių metų pabaigoje, gruodžio 31 dieną, ir jį reikės atnaujinti. Darybos su regioniniu komitetu vyksta. Šis sustarimas numato didelę naudą ir sinergijas, jis yra unikalus tarp Europos institucijų. Antras dalykas, kurį norėčiau išsakyti, yra dėl vykstančių dėrybų, dėl bendraravimo susitarimo tarp abiejų komitetų, regionų komiteto ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto iš vienos pusės ir Europos parlamento iš kitos pusės. Dėl susitarimo su politinė ir administracinė dalimis. Ir aš tikiuosi, kad šis susitarimas bus naudingas abiems pusėms. Kaip turbūt žinote, šis susitarimas yra patvirtintas Europos parlamento valdybos gruodžio pradžioje ir dabar Ekosoko biuras kitą savaitę jį turėtų patvirtinti, o regionų komitetas dar po savaitės. Taigi jie turėtų patvirtinti šį sustarimą su Europos parlamentu, kuris apima politinę, politinį ir administracinį aspektus. Šiame sustarime, kaip tikriausiai žinote, numatyta uh, perduoti nemenka vertėjų skaičių į Europos parlamentą, kad būtų sukurtas naujas tyrimų skyrius. Tyrimų skyrius parlamento nariams Europos parlamente. Na ir galiausiai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į e, narių išlaidų atlyginimo taisyklės, kurios po tarybos sprendimo priimto rugsėjo 23 dieną Ekosoko valdyba patvirtino įgyvendinimo sprendimą lapkričio pabaigoje, praėjusiu metu lapkričio pabaigoje ir naujos taisyklės atlyginti narių išlaidas jau yra taikomos nuo šių metų sausio pirmos dienos. Tiek iš mano pusės e, tuo tarpu. Ačiū, pana pirmininkė. Ja, dank. Labai ačiū, pana Aleksopului, už jūsų pranešimą. Dabar steiksiu žodį audito rūmų direktoriui ponui Kolijas, kuris kalbės apie administracinius klausimus, o ne apie pačias audito išvadas. Prašau, ponė Kolijas. Ačiū. 2012 metai buvo labai svarbus auditorumams. Tai buvo 9-12 metų strategijos pabaiga. Tai buvo metai, kuomet dauguma rezultatų pasiektų tuo laikotarpiu na, išryškėjo. Kokie svarbiausi pasiekimai? Pirmiausia, rūmams paliko, pavyko padidinti smarkiai savo ataskaitų skaičių ir pagerinti jų kokybę. Trečia, kom, e, buvo labiau pas, e, komisijos e, priimami tie vertinimai. Kalbant apie administravimą ir išteklių valdymą, daug pasiekta veiksmingumo prasme. Pateiksiu pavyzdžių. Šiuo laikotarpiu 40 darbuotojų buvo perkelti iš administracinių tarnybų į audito tarnybos. Mes baigėme e, statybų projektą ir dabar be e, sutaupytų lėšų e, nuomai mums pavyko visas tarnybas perkelti po vienu stogu. Tai prisideda prie rūmų veikslų, veiklos veiksmingumo. Toliau 12 metais rūmai daugiau dėmesio skiria padėdamas ES e, spręsti 13 ir tolesnių metų finansinius išteklius ir finansinės problemas. Mes parengėme 10 e, nuomonių ir kitų dokumentų dėl e, reglamentavimo paketų, įskaitant ir bendrąją žemės ūkio politiką, pagrindų programą moksliniams tyrimams ir naujovėms, horizontas 2020. Be to, 12 metai buvo tie metai, kuomet audito e, rezultatai, tai yra ataskaitų skaičius pasiekė 25, palyginti su 8 metais, kuomet parengėme 12 tokių ataskaitų. Be to, konkrečios metų, metų ataskaitos skirtos agentūroms ir kitoms įstaigoms pasiekė 50, palyginti e, 29 8 metais. Be to, tai buvo metai, kuomet temos, temų įvairovė e, buvo beprecedentė. Pavyzdžiui, mes apėmė tokias temas kaip e, energijos veiksmingumo projektai, uostų infrastruktūro parama e, MBI, hygienos teisės aktai skerdyklose ir kiti. Kitos temos. koks e, darbas mūsų laukia ateityje. 565 auditoriai e, dirba Luksemburge. 12 metais mes vykdėme 6 tūkstančius, skiriame daugiau kaip 6 tūkstančius dienų e, vertinant projektus, dalį jų už ES ribų. Dauguma rūmų rekomendacijų E, tai yra 98 procentai, buvo patvirtintos komisijos ir vėlesniais metais 80 procentų buvo įgyvendinti. Taigi toks audito rūmų darbo poveikis. Grįžtant prie ataskaitų savaikiškumo, mes smarkiai pagerinome vidutinį e, laiką skirtą ataskaitų e, rengimui. 12 metais tas laikas E, sudarė 20 mėnesių, o 2008 metais tai buvo 28 mėnesiai. Nepaisant to, e, auditorumai siekia pagerinti tai, kaip jis rengia specializuotas ataskaitas. Todėl ši sritis yra prioritetas mūsų 13 metų, 17 metų strategijoje. Ir pagaliau e, audito išteklių valdymo srityje norėčiau pakalbėti apie tris konkrečias sritis. Pirmiausia, 12 metais mm, mes pasiekėme 26 procentų biudžeto įgyvendinimo dydį. Antra, kaip sakiau, tais metais, e, spalio mėnesį, užbaigėme e, K3 pastato statymą čia e, patalpintos informacinių technologijų ir audito paslaugos. Tuo laikotarpiu mes turėjome perkelti visą duomenų centrą į šį pastatą. Ši operacija buvo gana sudėtinga, tačiau praėjo sėkmingai. Ir trečia, matome, kad mums pavyko įgyvendinti daugumą rekomendacijų, kurias pateikė vidaus auditorius, įskaitant pozityvę nuomonę, kurį pateikė išorinis auditorius. Tai rodo, kad rūmų e, vidaus valdymo ir kontrolės sistema veikia gerai ir aš esu pasirengęs e, atsakyti į visus jūsų klausimus. Ačiū. Yeah, thank you very much, uh, Mr. Ačiū, pana Kolės, už jūsų suteiktą informaciją auditorumų vardu. Dabar vienas direktorius panas Omis iš Europos teisingumo teismo. Jam suteiksime žodį, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Esu teisingumo teismo personalo finansų skyrius generalinis direktorius, atsakingas taip pat šiuo metu ir už biudžeto klausimus. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už sutiktą galimybę siekti informaciją apie mūsų veiklą per 2012 metus. Taip pat noriu atsiprašyti už e, mūsų teismo pareigūną, kuris negalėjo atvykti šiandien, nes jis visuomet dalyvaudavo kiekvienais metais metinės sustikimuose su jūsų komiteto nariais, tačiau šio, kadangi Teisingumo teismas labai rimtai vertina Europos parlamento biudžeto kontrolės komiteto vaidmenį ir labai rimtai vertiname teikiamas rekomendacijas jūsų komiteto dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Galite konstatuoti, kad 2012 metų veiklos ataskaitoje mes atsižvelgiame į jūsų rekomendacijas 2011 metų biudžeto vykdymo patvirtinimą. Atliekant dėl skaidrumo užtikrinimo noriu paminėti du svarbiausius aspektus. Vienas yra išteklių naudojimas, tai yra mums suteiktų biudžetinių lėšų naudojimas ir kitą biudžetinį veiklą mūsų institucijos. Kalbant apie iš finansinius išteklius, trumpai noriu pasakyti, kad e, mums e, kyla tam tikrų sunkumų. Tiksliau, mums labai svarbu, kuo e, veiksmingiau pasinaudoti biudžetinėmis lėšomis, optimaliai jas pasinaudoti, jas panaudoti kiekybinę prasme ir pasiekėme atitinkamą lygį 90 procentų beveik 89, kalbant e, apie kiekybinį, kokybinį aspektą, tai galime pasidžiaugti tuo, kad audito rūmai savo e, metinė ataskaita už 2012 metus jokių pastabų teisingumo teismo neturėjo ir konstatavo, kad mūsų vykdoma finansinė veikla ir jos kontrolė buvo be priekaištų. Tiek apie išteklių naudojimą, o kalbant apie jurisdikcinę teisingumo teismo veiklą, noriu taip pat paminėti du dalykus. Pirmiausiai, teisingumo teismas negali kontroliuoti savo darbo krūvio, bylos pasiekia teismą ir teismas neturi galimybės jų kaip nors filtruoti, atsisakyti nagrinėti tam tikras bylas ir privalo visas bylas nagrinėti pagal nustatytas taisyklės. O kita vertus reikia konstatuoti, kad per pastaruosius penkerius metus darbo krūvis E, smarkiai padidėjo maždaug 20 procentų, tai yra kiekvienais metais mūsų darbo krūvis vidutiniškai padidėjo 5 procentais, iš tiesų 12 metais darbo krūvis truputėlį sumažėjo, tačiau tas sumažėjimo lygis buvo laikinas, o 2013 jis vėl smarkiai padidėjo e, bylų E, pradėtų nagrinėti ir išnagrinėtų bylų skaičius padidėjo 10 procentų 2013 metais. Ir dėja, e, dėl to didėja ir laikų neišnagrinėtų bylų skaičius ir apie tai minima taip pat biudžeto vykdymo patvirtinimo ataskaitoje. Svarbu, uh, paminėti, kad ši aplinkybė kelia didžiulį susirūpinimą teisingumo teismui, mes rimtai vertiname ją ir per pastaros metus buvo įgyvendintos įvairios didesnio ir mažesnio masto priemonės siekiant pagerinti teisingumo teismo nagrinėjimų bylų e, svarstymo veiksmingumas siekiant, kad e, procedūros neužtruktų per ilgai. Gyvenime labai daug įvairių priemonių, norėčiau jas trumpai sugrupuoti į tris. Pirmiausiai ėmėmės teisėkūros ar reglamentacinio pobūdžio priemonių, reformavome teisingumo teismo statutą ir e, E, jurisdikcinės procedūras reglamentavome tam tikrą prasme. Pavyzdžiui, <clears throat> bylos nagrinėjimo kolegijos sudėti mes e, modifikavome, pakeitėme generalinių advokatų skaičius padidėjo. Tokiu būdu taip pat e, besvarstymo buvo padidintas e, išnagrinėtų bylų skaičius iš karto priimant sprendimą. Europos parlamento teisės reikalų komitetas atingams priemonėms biudžeto komitetas taip pat pritarė, dėje kol kas šie pasiūlymai nesulaukė pritarimo iš tarybos pusės, nes nacionalinės delegacijos nesutarė dėl naujų teisėjų paskirimo ir jų darbo sąlygų. Teisingumo teismui yra labai svarbu padidinti savo darbo pajėgumus. Tiek apie juridinės veiklos pokyčius 2013 e, metais taip pat buvo gautas pritarimas e, dėl etatų skaičiaus priskiriamo vienam teisėjų padidinimo siekiant e, padidinti kiekvieno teisėjo darbinį pajėgumą, numatant jam galimybės samdyti daugiau padėjėjų. 14 metais galėsime pasamdyti teisingumo teisme devynis papildomus e, referendarius. Ir e, tokiu būdu mes padidinsime dabar dirbančių teisėjų darbo produktivumą. Iš viso tokių papildomų etatų bus 16 ir biudžeto tvirtin, biudžetą tvirtinanti institucija ir komisija e, tačiau mums e, vis tiek liepia mažinti etatų skaičių ir 13-14 metais mes e, sumažinsime etatų skaičių 20 darbuotojų kiekvienais metais, tačiau bus atleidžiami įvairias kitas paslaugas teikiantis darbuotojai, o nedirbantis tiesioginio teisinio darbo. Kalbant apie atitinkamą mūsų informacinės veiklos plėtrą susijusią su tiesioginio teismo veikla, bus įdėkta sistema, kuria pasitelkus bus atsisakyta ant popieriaus pausintų dokumentų ir dokumentai e, <clears throat> teismo ar bylos šalims bus perdodami elektroniniu būdu, bus galima išvengti didžiulio šūsnio e, popierinių dokumentų, su kuriais dabar dirbame, tiek trumpai informacijos apie tai, kas šiuo metu vyksta teisingumo teisme, kokios permainos vyksta. Taip pat e, noriu pabrėžti, kad iš parlamento visuomet mes sulaukdome džiuos paramos tiek iš biudžeto, tiek iš teisės reikalų komiteto siekiant e, suteikti teisingumo teismui visas priemonės, kad būtų išnagrinėta daugiau bylų ir padintas mūsų uh, veiklos e, pajėgumas. Noriu Jums padėkoti už šią paramą ir, savai suprant, mes mes pasirengę atsakyti visus Jūsų klausimus. Labai ačiū. Ponai Komijas, dabar suteiksiu žodį ponai Štal, regiono komiteto generalinis sekretorių, kuris jau atvyko pas mus, kuris sėdi, prašau. Pone Štal, prašau. Pirmininkė pranešė, labai ačiū už galimybę trumpai pristatyti regionų komiteto veiklą ir atsakyti į pranešėjo klausimus. Noriu atkreipdėmėsi į tai, kad KAFA komiteto pirmininkas Pons Lebrano taip pat dalyvauja šiame posėdėje ir yra pasirengęs atsakyti į jūsų komiteto narių klausimus regionų komitetų 2012 metai buvo labai svarbus e, tiek siekiant stiprinti savo politinę veiklą, tiek ir pagerinti savo e, administracinių struktūrų veiksmingumą. Norėčiau trumpai informuoti Jūs apie regionų komiteto politinę veiklą tam, kad atitinkamame kontekste galėtumėte geriau įsivaizduoti, kam buvo išleistas atitinkamos finansinės lėšos. Regionų komitetas pagerino savo bendradarbiavimą su Europos parlamentu ir savai suprantama, kad e, vienas ar kitas parlamento narys tikrai atsiras, kuris glaudžiai dalyvavo bendrose posėdžiuose su regionų komiteto atstovais, e, svarstant regionės politikos klausimus įvairiose Europos parlamento komitetuose, kadangi reikėjo parengti naujas Europos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo taisyklės ir čia e, mes plėtojame, palaikėme glaudžius kontaktus su Europos parlamento pranešėjais, taip pat dėl ES e, daugiametės e, finansinės programos. E, regionų komitetas glaudžiai bendradarbiavo, rengiant pasiūlymus su Europos parlamentu ir kitomis ES institucijomis buvo sukurtas tinklas dėl strategijos Europo 2020 gyvendinimo ir jį kuriant regionų komitetas taip pat labai glaudžiai bendarbiavo ypač su teisėkuros institucijomis tam, kad E, būtų galima priimti atitinkamus sprendimus dėl e, ekonomikos valdymo, įtraukiant e, vietos savivaldos ir regionų atstovus. Savai mes suprantama, kad regionų komiteto nariai labai aktyviai dalyvavo svarstant tokius klausimus kaip subsidiarumas, pažangus reguliavimas, siekiant įvertinti savivaldos ir regiono administravimo struktūrų galimybės dalyvauti bendravimo procesuose, kalbant apie bendravimą su Europos vadovų taryba. Tai mes <clears throat> kiekvieną kartą perimant pirmininkavimą naujai valstybei nariai parengdavome tinkamą darbų programą ir uh, pateikdavome vadovų tarybai savo nuomonės tomis temomis, kurios buvo ypatingai svarbios pirmininkaujančiai šaliai. Būtent toks e, yra kontekstas, kurį reikia turėti omenyje, siekiant įvertinti, kaip e, Europos regionų komitetas panaudojo savo sumažintas biudžetinės lėšas 2012 metais tam, kad galėtų vykdyti tinkamą administracinę veiklą. Regionų komitetas turėjo pagerinti administracijos struktūrų e, veiklos veiksmingumą ir anksčiau diskutuojant apie biudžeto vykdymo patvirtinimą biudžeto komiteto, kontrolės komiteto nariai jau buvo informuoti apie tai, kad vykdoma tinkama administracinė reforma, ypač siekiant pastelgti KAF metodiką, vertinant e, finansinių išteklių panaudojimo veiksmingumą, siekiant gerinti vertinti žmogiškų išteklių panaudojimą. Regionų komitetas patvirtino bendrąją taisyklę, pagal kurią kiekviena struktūra turėjo 2 procentais suma, sutaupyti lėšų skaičių, nesumažinant e, darbo našumo ir tik tai atskirais atvejais, pavyzdžiui, siekiant įgyvendinti labai svarbius politinių požiūrių prioritetus atitinkamoms regionų komiteto administravimo struktūroms nebuvo buvo numatyta galimybė ne atleisti 2 procentų darbuotojų, nesumažinti etatų skaičiaus, kalbant apie darbo užmokesčio indeksavimą, tai buvo didžiulis iššūkis regionų komitetų, nes 55 procentai mūsų biudžeto e, yra panaudojami personalo atlyginimams ir dėl to e, neužtikrintumas šioje srityje mūsų komitete yra šiek tiek didesnis, nepaisant to mums pavyko užtikrinti, kad ir šis klausimas būtų tinkamai spręstas, nepaisant to, kad sunkumų patyrėme nemažų turint omenyje, kad mūsų institucijos finansavimas buvo sumažintas ir tai, kad mūsų institucija yra pakankamai jauna, kai kuriuose e, sritise mes nesugebėjome visų administravimo struktūrų reikiamus sukurti ir tokiamis aplinkybėmis dirbti mums yra pakankamai sudėtinga, todėl mums yra labai svarbus tarp institucinis bendradarbiavimas. Kaip žinote, bendradarbiavame su ekonomikos pinigų komitetu ir turime bendras tarnybas. Taip pat mes e, pamėginome sukurti veiksmingesnę daugia kalbysės užtikrinimo sistemą, pasirinkome tokias vertimo raštų procedūras, e, kurias naudodami galėjome sumažinti e, vertimo poreikį ir tokiu būdu sumažinti vertimo pastangas bei sumažinti ir veiksmingiau panaudoti vertimų raštu skiriamas finansinės lėšas. Tokiu būdu galėjome sutaupyti lėšų šią srityje ir panaudoti jas plėtodami kitas administravimo sritis mes e, ir toliau esame suinteresuoti tarp institucinio bendradarbiavimo plėtra. Ir mūsų politinės institucijos tikrai labai aktyviai dalyvauja plėtojant tą bendradarbiavimą taip pat ir su Europos parlamentu tam, kad būtų galima padidinti ir šią srityje atitinkamą lėšų panaudojimą veiksmingumą. Ačiū. Ačiū ponui Štaliui. Baigiame dabar bendrasis tiksliau baigsime dabar bendras diskusijas ir dar steiksime žodį Europos duomenų apsaugos pareigūno institucijai, kalbės pons generalinis direktorius Toksi, prašau. Ah, thank you very much, Mr. Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Marija Sančias Lopez, mūsų finansininkė, yra atėjusi su manim ir mes jums dėkojame už tai, kad jūs pakvietėte mūsų į savo posėdį, tam, kad mes jums papasakomte apie savo veiklą praeitais metais. Aš dirbu ES nepriklausomo duomenų apsaugos e, tarnyboje, mes esame mažiausia ir jauniausia ES institucija, mes buvome steigti 2000 ketvirtaisiais metais ir kitais metais šie, šiemet mes švesime savo veiklos dešimtmetį ir tikiuosi, kad jūs prisijungsite prie mūsų šventės. Mes patarėme įvairioms ES institucijoms privatumo ir asmens duomenų klausimais. Nesvarbu, ar tai būtų susijęs susiję su uh, piliečių du, turimomis problemomis ar su instituciniais klausimais. Ir taip pat mes teikėme rekomendacijas Europos parlamentui, Europos komisijai ir kitoms institucijoms. Uh, duomenų apsaugos klausimas. Praeitais metais mes patvirtinome 2013-2014 metų veiklos strategiją ir joje yra atsižvelgta į nūdienos iššūkius ir mūsų veiklos prioritetus. Mes jums uh, Mes pranešime apie šios strategijos gyvenimo rezultatus, kai rengsime 2014 metų veiklos ataskaitą ir kitais metais galėsiu be abejo pakomentuoti šį klausimą išsameu. Šiandien aš norėčiau tik, tik jums papasakoti apie tai, kaip mums sekasi gyvendinti jūsų pateiktas rekomendacijas, kurios buvo išdėstytos tvirtinant 2014 metų biudžeto įvykdymo, įvykdymą. 2009 metais auditorumai e, mums e, pasiūlė patobulinti dokumentus susijusius su personalo asmens dokumentais tikrinimą ir kontrolę. 2010 metais mes pakeitėme priežiūros ir kontrolės metodus ir 2012 metais audito rūmai įvertina šią sistemą ir nenustato joje jokių silpnų vietų. Uh, Toliau, e, biudžeto vykdymo patvirtinimo rezoliucijos šeštasis punktas. Tenai kalbama apie biudžeto įvykdymą ir ypač apie įsipareigojimų asignavimus. Mes čia sugebėjome taip pat parodinti savo rodiklius. 2013 metais rodiklis yra daugiau nei 90. 2 procentai, o 2011 metais šitas rodiklis buvo tik tai 89,3 e, procento. Toliau, mokėjimų asignavimai ir jų vykdymas. Čia mes taip pat sugebėjome patobulinti savo veiklą. Taip yra dėl to, kad mes e, e, iš esmės sustiprinome biudžetą pritaikydami e, nuo 2011 metų biudžeto do, rezultatų vykdymo stiprinimo priemonę. Ir 2012 metais mokėjimo signalų vykdymas pasiekė 89,69 procento. 12 rezoliucijos punktas, ponė pirmininkė, kaip aš jau minėjau, mes patvirtinome 2013-2014 metų veiklos strategiją. Joje yra nurodyti mūsų tikslai, veiksmai ir veiklos ve rezultatų vertinimo e, kriterijai, kurie padės mums geriau vertinti, kaip mes naudojame turimus išteklius. Ir čia aš norėčiau paminėti, kad uh, Mums iš tikrųjų labai padėjo auditorumų ir ombudsmenų patarimai ir patirtis, rengiant šios veiklos rezultatų vertinimo kriterijus, nes jie tą darbą buvo atlikę prieš mus. Du 2013 metais mes sugebėjome užtikrinti CPA rezultatus pagerinti ir jie 2013 metais sudarė 90 procentų. Ir paskutinis dalykas, ponė pirmininkė, praeitais metais mes taip pat įvedėme ir bylų valdymo sistemą. Šiek tiek užtruko jos formavimas, nes mums reikėjo užtikrinti, jog būtų suteiktos tinkamos garantijos. Ir kai tik tokios garantijos buvo suteiktos, mes e, sudarėme visus reikalingus susitarimus ir dabar mūsų bylų valdymo sistema veikia. Ir paskutinis dalykas, ponio pirmininkė, jis yra susijęs su. Uh, 2012 metų e, sąskaitų patikimumų patvirtinimu. Audito rūmai neišsakė jokių pastabų e, savo audito ataskaitoje, e, jokių pastabų dėl mūsų veiklos ir veiklos rezultato ir biudžeto patikimumo. Dėkoju. Dėkoju ponui Toksi ir paskutinis kalbėtojas yra direktorius CRISP audito rūmų atstovas ir jisai mums papasakos apie audito rūmų atliktus tyrimus visose institucijose. Labas rytas. Pirmiausia, norėčiau palinkėti visiems sėkmingų 14 metų auditorumų vardu. Labai atsiprašau, kad niekas iš auditorumų nori negalėjo apsilankyti šiandien pas jūs. Turime du direktorius ir e, paramos darbuotojų, kurie galbūt galės atsakyti konkrečius klausimus. Šis skyrius, kaip paprastai patikė gražų vaizdą, klaidų lygis neegzistuoja. Palyginti e, su ankstesniais metais e, ataskaita labai žalia, tačiau turiu pasakyti, kad yra du fundamentalūs pokyčiai mūsų požiūrėje. Pirmasis yra, atsiranda dėl to, kad buvo harmonizuota politika dėl to, kaip mes traktuojame įsigijimo klaidas kadangi tradiciškai šią administracinių išlaidų sritį e, laikėme nerizikingą, mes pam, ėmėme, man, ėmėme mažą sandorių imtį, pakeitus metodologiją, vertinant klaidas. Įsigijimų procedūroje buvo pavojus, jeigu rasime vieną e, sandorį su klaida, iš karto turėtume e, patekti pastabas šiame skyriuje. pagal mes e, nusprendėme e, pakeisti e, imčių, imties dydį tris kartus nuo 50, pavyzdžiui, sandorių iki 150. Ir jeigu rasme kokią klaidą, tai tokia pati būtų situacija teikiant patikinimą. Kaip žinote, išlaidos skiriamas daugiausiai atlyginimams, pensijoms, įrangos įsigijimui ir panašiai. ir mes neradome nei vienos įsigijimo klaidos. Vienintelė problema yra susijusi su sistemomis. Ir čia antras metodinis pakeitimas, kurį padarėme, mes nusprendėme, kad kadangi negalime vertinti visų sistemų kasmet, mes jas rotuosime pagal institucijas ir ši, tai, kalbamais metais analizavimo parlamento ir tarybos sistemas, Kaip ir ankstesniais metais, rezultatai yra pozityvus. E, rūmai e, teigia, kad e, sandoriai neturi jokių, ne, ne, neparodė jokių problemų. Buvo tam tikrų sistemų kontekste trūkumų ir socialinių išmokų srityje nebuvo jokių problemų. Ačiū, išklausėme skirtingų institucijų pranešimų, audito rūmų atstovų pranešimų, taigi prašau dabar bendra pranešėjo Tamas Deutsch pristatyti savo poziciją. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Ačiū, pane pirmininkė. Mėly kolegos, kaip Pirmininkas e, minėjo savo įžangoje, tai yra pirmasis komiteto posėdis šiais naujais metais. Taigi linkiu visų institucijų atstovams ir kolegoms e, sėkmingų ir laimingų naujų metų, kalbant apie dabar svarstomą darbau tvarkės klausimą kitų ES institucijų biudžeto vykdymo patvirtinimą. Tai norėčiau taip pat ir savo kolegos Soniko vardu padėkoti už tą darbą, kurį iki šiol atliko Europos audito rūmai, nes 2012 metai ūkiniai 2012 metai ir jų šių biudžetiniai metai ir jų vertinimas yra mūsų rengiamo prašymo pagrindas kalbant apie mano vaidmenį, rengiant šį pranešimą, tai buvo atsakingas už Europos audito rūmų ir teisingumo teismo biudžeto vykdymo patvirtinimą. Ankstesniuose posėdžiuose jau galėjome konstatuoti, kad 2012 metų veiklos ataskaitoje nematome jokių ženklų, kad e, e, liūdinčio apie kokias nors problemas šiuose dviejose institucijose prieš kelias dienas gavome atsakymus savo pateiktus klausimus, juos išnagrinėjome, nepaisant to, kad gaus kai kurios atsakymus kilo naujų klausimų. Tai tam, kad e, turėtume aiškiai diskusijų struktūrą, norėčiau dabar uh, pristatyti tris temas, kurias mano nuomonė vertėtų apsvarstyti šiandien, kalbant apie Europos teisingumo teismą. Jau buvo minėta neišnagrinėtų bylų problema. Ir visuomet kyla klausimas, kokiu mastu biudžeto lėšos yra atsakingai panaudojamos ir ar jos panaudojamos tam, kad būtų veiksmingai teikiamos paslaugos ES piliečiams. Čia svarbiausias klausimas šiame kontekste, kaip e, Teisingumo teismas gali veiksmingiausiai tarnauti Europos piliečiams. Aišku, atsakymas yra per kuo trumpesnį laiką priimdamas atitinkamus sprendimus, išnagrinėdamas bylas. Puikiai žinome, kad jau 20 metų didėja atsilikimas nagrinėjant bylas teisingumo teisme, nepaisant to, kad e, tas e, mastas atsilikimo sumažėjo per pastaruosius metus, nepaisant to, kad e, šiuo metu taryba blokuoja pasiūlymą paskirti daugiau teisėjų, kilo klausimas, kokiu priemonių kitų būtų galima imtis teisingumo teisme tam, kad tas atsilikimas būtų mažinamas arba toliau nedidėtų. Tai yra vienas iš svarbiausių klausimų. Svarstant biudžeto vykdymo patvirtimą teisingumo teisme. Kita klausimų tema yra susijusi su daugia kalbystė išlaidomis vertimų žodžių raštu, tai noriu Jums pristatyti kai kurios duomenys. Europos teisingumo teisme yra maždaug 2000 darbuotojų, 43 procentai personalo, tai yra beveik tūkstantis darbuotojų dirba vertimo žodžiu ir raštu srityse Taigi, tai yra tikrai didžiulė personalo dalis ir finansinės išlaidos su jie susijusios yra didelės. Kila klausimas, kaip Europos audito rūmai ketina sumažinti išlaidas daugia kalbystai. Savame suprantama, nekeliant grėsmės pačios daugia kalbystės užtikrinimui. Kitas klausimas e, susijęs su Olafo atliekamu tyrimu vieno iš teisingumo teismo darbuotojų atžvilgių ar auditai, ar teisingumo teismo atstovas galėtų čia mums suteikti kas nors papildomos informacijos apie tai, kaip toli šis Olafo tyrimas jau yra pasistumėjęs į priekį. Kalbant apie audito rūmus, tai taip pat norėčiau užduoti tuos pačius du klausimus. Pirmasis susijęs su daugia kalbystė ir išlaidomis <clears throat> vertimui, raštų ir žodžiu. Abiejų institucijų atstovai, tiek teisingumo teismo, tiek audito rūmų teigė, kad e, vertimas raštu teismo teisme kainuoja 89 eurus. Tuo tarpu e, auditorumuose vertimo paslaugos kainuoja 249 eurus. Ta, ta pati apimtis. Tai noriu paklausti, kodėl taip smarkiai skiriasi E, vertimo raštu kainą. <clears throat> Mes e, turėtume žinoti, nuo ko priklauso vidutinė dokumento vertimo kaina. Galbūt tas skirtumas e, atsiranda dėl skirtingos apskaičiavimo metodikos, tačiau jis tikrai yra pakankamai didelis. Kalbant apie Olafo vykdomą tyrimą, gavome atsakymą, kad uh, Šiuo metu vykdomas tyrimas dėl vieno audito rūmų darbuotojo veiklos, tai tas pats klausimas e, ir auditorumams, ar būtų galima steigti papildomos informacijos apie šio tyrimo eigą. Audito rūmai 2012 metais Olfai pranešė apie 16 galimų arba įtariamų sukčiavimo atvejų. Atliekant vidinius patikrinimus, auditrumuose buvo konstatuoti sukčiavimo atvejai galimi ir dėl devinių buvo pradėtos OLFO tyrimas, o galėtume gauti apie tai taip pat papildomas informacijos. Ar galėtumėte mums pristatyti taip pat šių tyrimų rezultatus? Taip pat noriu pareikšti tam tikrą nuostabą dėl to, kad 2012 metais audito rūmai e, vykdė kelias dešimtis <clears throat> pasitarimų su valstybių narių audito rūmų atstovais, tačiau tik viename dalyvavo visų 17 atstovai. Noriu paklausti. Europos audito rūmų e, įstatose yra numatytos kokios nors taisyklės ir nuostatos, kurias pasitelkus ta mano minėta institucija priimtų svarbius sprendimus, turint omenyje, kad tik viename mano minėtame pasitarime dalyvauja visų valstybių narių atstovai. Tiek turėčiau klausimų, ponė pirmininkė. ir nekantrai laukiu taip pat atsakymų bei kitų savo kolegų klausimų. Ačiū kolegai Tamašui Deutsch. Noriu dabar paklausti, kas iš, kolegos, iš kolegų komiteto narių norėtų paklausti, ponė Greslė, pons Gairis, kiti kolegos. Ačiū. Deja, greitai turėsiu vykti ir į pramonės reikalų komitetą, nes bus svarstamas e, labai svarbus klausimas kitas, tai negalėsiu išgirsti atsakymą, tačiau mano padėjėjai juos susirašys, e, noriu kreiptis į auditorumo atstovą, jam padėkoti. Jums uždėmė jau labai daug klausimų, kaip girdėjote, nes manome, kad e, nagrinėjimo procedūros turėtų būti pagreitintos Tiksliau <clears throat> noriu kreiptis į Teisingumo teismo atstovus. Dėl bylų nagrinėjimo trukmės ir anksčiau e, sulaukdome skundų iš e, Rumunijos naujų šalių, kad e, jų kreipimais ir bylos yra nagrinėjamos labai ilgai, tačiau dabar daugiau, vis daugiau tokių skundų sulaukiame iš Briuselio. Vokietijos e, e, aukščiausias teismas išnagrinėjo 5600 bylų per metus, to talpo personalo e, skaičius yra dvigubai mažesnis nuo atmes, atmetamų bylų skaičius e, taip pat yra žymiai mažesnis nei Europos teisingumo teisme, galbūt tik tai 50 e, iš 5600, turėdamas 50 procentų mažiau darbuotojų, Vokietijos e, teisingumo teismas išnagrinėjo 5600 bylų, o e, Europos teisingumo teismas, turėdamas dvigubai daugiau darbuotojų, 1400 bylų išnagrinėjo. E, ir <clears throat> pažvelgiant į kalendorium, taip pat matome, kad 14 savaičių per metus teisingumo teismas nieko nedirba, nepasiant to, kad darbo yra labai daug, tik noriu paklausti, kodėl tiek daug tų baltų savaičių. E, yra ES teisingumo sistemos tinkama veikla yra labai svarbus aspektas, nes be tikimai veikiančios teisinės sistemos nesugebėsime užtikrinti veiksmingos ES ir tą svarbą reikėtų e, taip pat ir tinkamai iškelti viešumą. Taigi noriu paklausti, kodėl yra darbo kalendoriuje tiek daug baltų savaičių. Taip pat noriu paklausti, kiek užtrunka vidutiniškai vienos bylos nagrinėjimas nuo jo nagrinėjimo pradžios iki sprendimo prieimimo, nuo dokumentų, nuo ieškinio pateikimo, nes tikrai būtų malonu. Jei galėtumėte mums teikti šią papildomą informaciją, nes pamiršome tinkamą klausimą užduoti. Jūs kalbėjote apie 2012 metų reformą, tai tikiuosi, kad 2013 metais galėsite pristatyti ir šios reformos jau tam tikrus rezultatus, taip pat ir kitais metais tikimės sulaukti tinkamos informacijos, tačiau bet kokiu atveju norėčiau, kad išgirstumėte mūsų žinę apie tai, kad ilgas bylų nagrinėjimas kelia grėsmę ES bendrai veiklai, nes mes negalime žmonėms sakyti, kad jie gali kreiptis teisingumo teismo, turite omenyje, kad bylos yra nagrinėjamos nepateisinamai ilgai. Ačiū dabar ponas Gairis klaus. Ačiū ponė pirmininkė. Aš e, galbūt e, norėčiau nepaklausti kitų institucijų atstovų, tačiau mus pačius paraginti e, tam tikrų permanų imtis rengiant klausimyną. Mūsų komitete susiformavo nebloga tradicija, pagal kurią pranešėjai nevertindami kolegų patiktų klausimų įtraukė juos į savo teikiamų klausimų sąrašą kitoms institucijoms. Tačiau dabar skaitydamas klausimus kolegų e, adresuotus e, regionų komitetų kitoms institucijoms e, ir kurias skamba taip, kad e, kaip būtų galima sutaupyti, jeigu tų institucijų būtų atsisakyta, tai skaitant tokius klausimus man pačiam kyla e, E, klausimas, e, ar neturėtume pasvarstyti galimybės tokius klausimus apskritai išbraukti iš bendro klausimų sąrašo. Aišku, kiekvienas gali turėti nuomonę, e, kad reikia atsisakyti tam tikrų institucijų arba visos ES, kiekvienas turi teisę tokią nuomonę ir poziciją skelbti, tačiau čia mes dalyvaujame rimtame politinėme procese, tai yra vertiname E, teisėkuros aspektus ir tai, kaip yra panaudojamos ES biudžeto lėšos ir jeigu e, kolegos bando savo išankstinės nuostatas arba priešiškumą reikšti vienos ar kitos institucijos atžvilgių šiame procese, tai galbūt jis turėtų atsisakyti darbo mūsų e, komitete, nes iš tiesų tai tikrai nepalengvina mūsų komiteto darbuotojų uh, E, veiklos tokius klausimus nagrinėjant, o kokį, kokio kito atsakymo būtų galima tikėtis į tokį klausimą, išskyrus tai, kad atitinkamos nuostatos yra sutartyse dėl ES veikimo. Taigi aš noriu paprašyti e, neįtraukti į e, bendrą klausimų sąrašą tokių klausimų, kurie yra nesusijęs su svarstama tema, tai yra biudžeto vykdymo patvirtinimu. Antras klausimas kurį norėčiau paminėti susijęs su Europos e, auditorumų veikla ir biudžeto vykdymo patvirtinimu. Anksčiau neskiriame pakankamai dėmesio, nes e, tai nepriklauso mūsų komiteto įgaliojimų sryčiai, tačiau kai kurie mūsų komiteto nariai asmeniais pagrindais e, atkreipė dėmesį į tai, asmeninė iniciatyva atkreipė dėmesį į tai, kad e, audito rūmose e, pasitaiko tam tikrų priekabiavimo atvejų arba netinkamo elgesio atvejų su darbuotojais iš vadovaujančio personalo pusės ir Gavau atitinkamos informacijos iš e, profsąjungų atstovų ir man iš tiesų yra labai svarbus šis klausimas. Noriu paklausti auditorumo generalinio sekretoriaus, ar šiuo metu veiksmingai yra sprendžiamas šis klausimas e, ir ši problema, kuomet e, vadovaujantis personalas e, žemina savo pavaldžius darbuotojus. Taip pat noriu užduoti dar vieną klausimą auditorumo atstovai susijusi su vienos darbuotojos mirties atveju komandiruotės į Portugaliją metu akivaizdu, kad ta darbuotoja mirė galbūt dėl dalyvavimo socialinė veikloje ir ta socialinė veikla ir jos aspektai yra svarbus siekiant pagerinti darbo klimatą, darbuotojų tarpusavio santykius, tačiau jeigu jau e, vyksta tokie atvejai, tai pirmiausia svarbu išsiaiškinti priežastis ir suprantama pasiekmes. Ar yra kolegų, kurie dar norėtų užduoti klausimų? Jeigu ne, tuomet e, turiu konstatuoti, kad klausimai buvo užduoti įvairioms institucijoms, taigi kas norėtų atsakyti, užduos klausimus galbūt auditorumai. Jo. Okay, a few questions for us. Let me please... Oh, I'm... Mums jau pateikti keli klausimai ir pirmiausia, aš norėčiau pradėti dėl vertimo sąnaudų. Aš manau, kad tai yra tikrai labai geras klausimas ir jūsų, aš pasižymėjau tai, ką jūs sakėte. Trumpai galiu jums dabar iš karto atsakyti, kad kad mes skaičiavome vertimo kainą už vieną puslapį, atsižvelgdami į visas sąnaudas, įskaitant į, į į tai, jog reikėjo mokėti nuomą už tas patalpas, kuriuose dirbo vertėjai. Ir kadangi mes įsakėme kai kurių pastatų, pasikeitė kai kurie skaičiai, bet mes panagrinėsime jūsų iškeltą, pa, iškeltą pastabą ir pažiūrėsime, ar, taip, ar skirtumas atsirado dėl met, skirtingų metodų taikomų ir dėl kitų dalykų. Olafas, mes turime vieną bylą dėl Olafo. Aš atsiprašau, bet mes privalome laikytis visiško konfidencialumo, todėl nieko negaliu pasakyti. Aš galiu tik tai Jums pasakyti, kad pas mus apsilankė e, Olafo atstovai e, jau gan seniai ir daugiau mes, e, jie pas mus nebuvo atvykę. Ir spręsti apie tolesnį tyrimą eigą šiuo metu nėra įmanoma. Viskas atrodo vyksta labai aiškiai mūsų procedūroje. Jei, pavyzdžiui, yra atliekant auditą, yra įtarimų, jog yra sukčiaujama, tuomet mes sustabdome auditą ir Olafas nusprendė pradėti tyrimą. Dėl aštuonių atvejų, atvejų Olafas pradėjo tyrimą realiai dėl šešių. Mes atkreipėmėsi į aštuonis atvejus, o jie pradėjo tyrimą dėl šešių. Visi šie atvejai yra susijęs ES finansuojamais projektais. Toliau. Audito rūmų darbuotojai ir, ir kaip auditoriai dalyvauja posėdžiuose. Iš karto noriu Jums pasakyti, kad uh, yra audito rūmai, veikia tokiu principu, vyksta bendri posėdžiai ir po to vyksta atskiri posėdžiai pagal atskiras kategorijas. Ir paprastai, kai vyksta diskusijos bendra, bendruosiuose rūmose, tuomet visi auditoriai dalyvauja. Jei pažvelgsime e, e, į skaičius, pamatysime, kad jie netokie yra blogi. Kodėl taip yra? Dėl to, kad audito rūmų e, auditoriai yra auditoriai. Jie dalyvauja įvairiuose tyrimuose, dalyvauja atliekant auditus ir todėl visiškai normalu, kad jie ne visi 28 gali vienu metu susirinkti pagrindinėje salėje. Toliau. Uh, pareigy... pažkelimas ir pažeminimas pareigose. Mes visi turime darbuotojams taikomą e, reglamentą ir jei dar koks nors darbuotojas netitinka galiojančių standartų ar elgesni pagal taisyklės, mes be abejo tai atsižvelgsime. Dabar dėl mirusio e, asmens, kurį jūs minėjote, ir e, tikrai dėl to galima tik apgailėstauti. Aš beje dalyvavau tame e, renginyje ir, ir reikėtų pasakyti, kad tai nebuvo auditorumų auditorius, tai buvo mūsų darbuotojas. Aš, pažiūrėjau, pas asmeniškai prieš tris metus Čekijoje. V, E, e, važiavau į Čekiją, kad, e, sužai, suž, kad at, galėčiau susirinkti su futbolininkais Čekijoje ir tuomet dešimt mūsų darbuotojų tenai nuvažiavo, tai tai nebuvo tai, iš tikrųjų su mūsų, tai nebuvo auditas. Tai tiek. Man atrodo, kad jūs atsakėte jums patiktus klausimus. Taip pat buvo pateikta patekti klausimą Europos teisingumo teismui. Taigi iš karto jums ir suteiksiu žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, aš pabandysiu atsakyti į mūsų patiktos klausimus. Pirmiausia, keli klausimai buvo susiję su bylų nagrinėjimo trukme ir su, su tuo, kiek bylų vis dar yra nebaigta nagrinėti. Ir šie klausimai yra tarpusavį susiję be abejo. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad e, duomenės apie visus šios dalykus yra išdėstyti mūsų metinėje veiklos ataskaitų, kuri buvo pateikta jūsų e, e, komitetui. Ir šią ataskaitą tai Europos teisingumo teismas rengia kaip Europos Sąjungos institucija. Negalima teikti, jog bylų nagrinėjimo trukmė nuolatos didėja. Tai būtų netikslu. Jeigu pažvelgsite, pavyzdžiui, į prejudicinius sprendimus, tai yra labai svarbus mūsų darbo baras, tai, tai yra ta klausimas susijęs su nacionalinė teisė ir su tuo, kiek ta teisė atitinka ES teisynai. Paprastai valstybės narys kreipiasi į mus tam, kad mes įvertintume, ar jų ar nacionaliniai teisės aktai atitinka ES teisyną. Ir tiems klausimams aš nagrinėti reikia nemažai nemažai laiko ir aš galiu jums čia pasakyti, kad paprastai atsakymas yra pateikiamas vidutiniškai 2012 metais per 15,6 mėnesio, o 2011 metais 16 mėnesių, 2009 metais 17 mėnesių. Ir aš galiu Jums pateikti tai dar skaičius ir apie ankstesnius metus, ir Jūs pamatysite, kad praeitėje šios procedūros užtrukdavo ilgiau. Taigi, realiai, vidutiniškai. E, prejudiciniai nuomonės dėl prejudicinio sprendimo suteikiamos dabar yra greičiau nei praeitėje. Jei dabar kalbėsime apie tiesioginius ieškinius 2011 e, metais mes pateikdavom savo atsakymą per 22 mėnesius, o 2012 metais per 19,7 mėnesio. Taigi čia jūs taip pat matote, kad vidutiniškai tiesioginių ieškinių nagrinėjimas taip pat vyksta sparčiau, nors tų ieškinių, kaip minėjau, yra, visom, yra daugiau. Mes teisme susidurime su daugia kalbystės problema, dėl to ir būtent dėl šios problemos labai užtrunka visos mūsų procedūros, nes visus dokumentus reikia versti į įvairias kalbas, tai gali užtrukti net kelias mėnesius. Iš tikrųjų yra problema, kuri yra susijusi su bendruoju teismu, nes uh, bendrajame teisme bylos paprastai nagrinėjamos ilgiau nei kitur ir gal net būt per ilgai jos ten yra nagrinėjamos. Savo žanginėje kalboje aš minėjau, jog e, Teisingumo teismas ir bendrasis teismas e, konkrečiai ėmėsi nemažai varių priemonių tam, kad būtų paspartintas bylų nagrinėjimas, kad būtų patobulintas mūsų darbo efektyvumas, kad mes dirbtume našiau, produktyviau. Ir kad viena iš tų priemonių buvo paprašyti, kad e, teisme dirbtų daugiau teisėjų. Ir Atitinkami Europos, komiteto, Europos parlamento komitetai patvirtino mūsų prašymą, tačiau visas, kas įstrigo kažkur kitur. Uh, Ir mes be abejo toliau taikysime visas kitas savo veikl, veiklos rezultatų gerinimo priemonės, tam, kad galėtume dirbti dar geriau. Buvo kalbėta jau ir apie vertimą raštų ir žodžių. Vertimo žodžių tarnyboje pas mus dirba maždaug apie 80 žmonių. Uh, ir e, mes turime darbo tvarkos taisyklės ir pagal tas e, veiklos taisyklės mes negalime didinti vertėjų žodžių skaičių. Ir iš o apskritai vertėjų mes turime apie tūkstantį. Tai reiškia, kad daugiau nei 900 žmonių yra vertėjai, iš šių vertėjų yra vertėjai raštu. Tai yra didelis skaičius. Kodėl toks didelis skaičius e, e, yra reikalingas? Todėl, kad visi teismo dokumentai yra veršiami į visas ES kalbas. Europos teisingumo teismas, ko gero, yra vienintelė ES institucija, kuri taiko daugio kalbystės principą visa apimtimi. Taip yra dėl labai paprastos priežasties. Europos teisingumo teismo priimti sprendimai yra teisės šaltinis. O lygiai taip pat kaip ir reglamentai ir direktyvos. Ir, uh, Visi pirminiai ir antriniai teisės aktai yra verčiami į visas oficialias ES kalbas ir todėl mūsų teismo sprendimai yra verčiami į visas nacionalinės valstybinės kalbas. Ir todėl visi e, teisėjai turi e, galimybę gauti visą informaciją, visus teisės aktus e, jų gimtaja kalba. Ir būtent todėl mūsų juristai, lingvistai ir o, užsijima kartu su vertėjai šiuo darbu. Ir todėl toks yra didelis vertėjų ir lingvistų skaičius. O, Negalima lyginti mūsų teismo darbo su nacionaliniais teismais. Pirmiausia, dėl to, kad nacionaliniai teismai neprivalo versti savo dokumentų į įvairias kalbas. Taigi todėl jie neturi e, vertimo tarnybų tai ir kitų dalykų, kuriuos dabar nesigilinsiu. Bet tiesiog noriu pasakyti, kad negalima lyginti mūsų teismą su nacionaliniais teismais. Toliau Olafas e, čia iš tikrųjų yra nagrinėjama byla ir aš galiu pasakyti tą patį, ką ir pasakė kolega iš audito rūmų. Mes šiuo metu negalime komentuoti šios situacijos susijusios su Olafu. Taigi mes nieko negalime pasakyti, jokių komentarų. Toliau. Vertimo sąnaudos ir kiek kainuoja vienas išverstas, vieno puslapio vertimas. Čia aš galiu Jums pasakyti, kad e, mes skaitydami ki, e, kitų institucijų patiktus atsakymus į jūsų klausimus, e, mes patys nustebome pamatę skaičius, jie buvo pernelyg maži. Mes skaičiuodami vert, vertimo sąnaudas vieno puslapio kainą atsižvelgime tik tai į tai, kiek mums kainuoja išlaikyti visus vertėjus. O jeigu mes skaity, skaičiuotume Ir taip skaičiuodami mūsų vienas vertimo puslapis kainuoja 136 eurus. Ir iš esmės tas skaičius yra panašus į kitų institucijų pateiktus skaičius. Nors tas uh, skaičius tas e, nėra e, labai konkretus, nėra labai tikslus, dėl to, kad mūsų vertimo tarnybos veikia kitaip nei kitos e, vertimo tarnybos, nes mes turime ne vien vertėjus, bet ir juristus lingvistus ir juristų ir lingvistų darbas nėra susijęs vien su vertimu. Jie turi atlikti ir analitinį darbą. Bet aš dabar nesigilinsiu į šias detalės ir jei mes palygintume Jei palygintume dabar skaičius ir atsižvelgtume į juristų, juristų, juristų darbą, tuomet skaičius būtų vert, už vieną pusapį 236 eurų. Dėkuoju. Mėly kolegos, baigiame diskusijas, nebent kuri nors institucija norėtų dar papildomai pakomentuoti užduotus klausimus, atrodo, tokių pageidavimų nėra. Noriu padėkoti bendra pranešėjui Tamašui Dočiui ir baigsime svarstyti šį darbo atvarkės klausimą. Taip pat noriu padėkoti nuoširdžiai kitų institucijų atstovams už dalyvavimą mums, pristatytą informaciją, atsakymus į klausimus ir baigime svarstyti šį darbo atvarkės klausimą. Kitas darbo atvarkės klausimas jau posėdžio pradžioje minėjome, kad biudžeto komiteto. Biudžeto kontrolės komitetas pristatys savo nuomonę dėl ekonomikos ir pinigų komiteto pranešimą savo iniciatyvą. E, nuomonė jums šiandien buvo išsintinėta ryte. Ten pateikiama informacija apie pakeitimų teikimo galutinius terminus. <clears throat> Pakeitimus galima teikti iki kitos savaitės trečiadienio. Gavote nuomonės tekstą raštu. Jame atspindima ir Graikijos e, auditorumo pirmininko nuomonė jo paskirimo atveju į Europos audito rūmų taip pat įtraukiama ir praėjusiu metu lapkričio 15 dienos atitinkamą informaciją. Noriu paklausti, ar yra norinčių kalbėti šią temą kolega Gairis. Turėjau nedaug laiko susipažinti su nuomonės projektu. Nieko labai svarbus negaliu pasakyti, išskyrus vieną dalyką. Punktuose nuo pirmo iki penkto yra pateikiama parlamento nario to ir yra asmeninė nuomonė šio klausimu, tačiau uh, ji nieko bendro neturi su komiteto veikla apskritai, nepasiant to, kad mano asmeninė nuomonė dėl šių punktų formuluočių skiriasi, aš nemanau, kad valstybės narės yra pačios kaltos dėl tos situacijos, į kurią pateko. Ir aš nemanau, kad visiškai nereguliuojamas bankų ir finansų sektorius e, taip pat smarkiai prie to prisidėtų dėl savo frakcijos vardu, aš e, paprašysiu išbraukti šios punktus nuo pirmo iki penkto. Jums kaip parlamento nariu, savai suprantama, turi būti garantuota teisė tokią nuomonę turėti ir jai atstovauti, tačiau galite daryti tą asmeniškai, o socialdemokratai formaliai ir dėl šių punktų turinio negali sutikti su tuo, kad jie būtų įtraukti į rengimą pranešimą ekonomikos komitete ir mes ekonomikos komitete, manau, negalime svarstyti šių punktų nuostatų. Toks būtų pirmasis impulsyvus vertinimas. Pirmkas, ačiū. Aš vėliau pakomentuosiu, nes manau, kad svarbu yra keistis nuomonėmis. Dabar kolegė Greslį. Nuomonė, žinau, kad parlamentas apskritai nieko negali pasakyti dėl trejato veiklos, nes trejatas svarsto klausimus susijusius su bankų gavinimu ir pertvarka. Ir Europos parlamentas tokiu būdu bando čia e, užsipulti mm, Europos centrinio banko nepriklausomumą ir mes čia apskritai bandome mm, jau praktiškai pradėti rinkimų kampaniją tokio pobūdžio pranešimą rengdami. Ir apskaitai manau, kad ši nuomonė yra visiškai nereikalinga. Mes turėtume svarstyti klausimą ir ieškoti atsakymo į klausimą, kodėl nepaisant e, patiriamos krizės narės nesugeba pakankamai įsisavinti paramos fondų, struktūrinių fondų lėšų. Padidinome kofinansavimo dalį ir be šios priemonės apskritai kiltų dar didesnių sunkumų įsisavinant lėšas, turint omenyje, kad Graikija 30 metų yra ES narė, kodėl komisija leido E, kad ši šalis būtų palikta likimo valiai taip apleista, o Graikija iš tikrųjų yra apleista. Ir aš manau, kad e, šis e, trojkos ataskaitas visiškai nepatenka į parlamento veiklos aprypti įgaliojimų sritį. Ir tos formuluotės dėl Europos valiutų fondo įsteigimo būtinybės e, ar ne, tai toks sprendimas negali būti įtrauktas e, į tris pasiūlymo eilutes. Šiame pranešime, šioje nuomonėje aš pasigendu rimtumo, kaip ir kitur mūsų atliekamuose darbose, jeigu mes bandome e, krizės purtumoms šalims čia pasiūsti žinę, kad jos neturėtų daugiau uh, dėti pastangų krizį įveikti. Tai e, man tokie pasiūlymai ir pozicijos tikrai yra nepriimtini politinė prasme. Aš noriu tik įspėti e, kolegas, kad e, tokiais būdais mes dar didesnį sumą ištį sukelsime tose šalise. Neturėtume to siekti, iš tiesų klausimas yra labai sudėtingas, mes turime pripažinti E, krizę patiriančių šalių pastangas e, jai įveikti, tačiau negalime kaltinti Vokietijos, kad ji šią krizę e, sukėlė. Ir jeigu mes jau dabar diskutuosime dėl krizę sukėlusių priežasčių, tai galbūt pirmasis punktas teisingai yra suformuoluotas, tačiau apskaitai aš manau, kad reikia kelti klausimą, kodėl mes rengiame tokias nuomonės ir tokius pranešimus. Tai jeigu jau bandome pasinaudoti jais e, siekiant politinės naudos ir įtraukti jų nuostatas į rinkimų kampaniją, tai turėtume aiškiai tą ir įvardinti. Tuomet aš sutiksiu dalyvauti tose procesuose pirmininkas. Labai ačiū mūsų komitete dažnai e, kyla tam tikrų problemų dėl to, kad turime srėpti kitų privirtą košę. Diskusijos dėl trejeto yra didžiąją dalimi politinio pobūdžio, ypač pirmininkaujanti Graikija šiuo metu tam skiria didelį dėmesį, nes e, tretas yra ta institucija, kuri teikia paskolas krizės purtomoms šalimis ir tinkamus sprendimus turėjo priimti valstybės narės, e, sukurti e, atitinkamas garantijas įmokėti lėšas ir savame suprantama, kad e, kyla natūros klausimas, ar Europos parlamentas turėtų suformuoti savo poziciją šio klausimo ar ne. Mes esame laisvai išrinkta institucija, galime turėti savo nuomonę visais klausimais. Mūsų komitete liberalų ir demokratų frakcija paragino surenkti klausimus dėl padėties Graikijoje. Šis klausimas įsikišus parlamento pirmininkui buvo nukeltas dideliam mūsų komiteto narių nepasitenkinimui. Ir mes norėjome e, įsteigti tam tikrą darbo grupę, kuri nagrinėtų komisijos vaidmenį, sprendžiant e, krizės sukeltas problemas Graikijoje, kitose valstybės narėse turėjome išsiaiškinti, ar ES skirtos lėšus buvo tinkamai panaudojamos ir užbėgdamas už akių noriu pripažinti, kad ši nuomonė buvo rengiama pakankamai skubotai, aš jau anksčiau minėjau, kad ekonomikos pinigų komitetas e, dėja ne visus darbus atliko iki kalėdų, tačiau mielas kolega Gairi, ypač dėl pirmojo punkto nuostatų noriu pasakyti, taip pat ir dėl penktojo punkto kad e, čia praktiškai pažodžiui cituoju tarp parlamentinės konferencijos išvadas ir audito rūmų pateiktas išvadas ir aš pirmininkavau tai tarp parlamentiniai konferencijai, jos metu buvo labai įdomiai diskutuojama apie tai, ar nacionalinių parlamentų biudžeto kontrolės mechanizmai yra pakankami tam, kad būtų galima užkirsti kelią valstybių skolos krizėms kilti. Ir aš manau, kad tikrai verta mūsų komitete diskutuoti apie tai, ar Graikija, kurios skola siekia 125 procentus BVP, nėra pati kalta dėl savo penelik didelio įsiskolinimo. Tai kas kitas kaltas Europos Sąjunga? nepasiskolino e, vietoj už Graikiją e, šių sumų kitos valstybės narės taip pat ne. Taigi Graikija galėjo savo laiku e, priimti sprendimą tiek daug nesiskolinti ir galėjo pradėti vykdyti atitinkamą biudžeto politiką bei užkirsti kelią šią skolų krizį. Ir e, perspektyvos klausimas čia taip pat yra labai svarbus, jeigu ateitie norime išvengti tokių krizių, tai biudžeto kontrolės tema, tiesioginė e, mūsų komiteto veiklos tema yra labai svarbi ir manau, kad svarstydami Europos semestro klausimus Europos parlamente matome, kad šie klausimai patenka į kitų komitetų išleidžiančių lėšas įgaliojimų sritį. Šie komitetai, jų nariai teigia, kad reikia e, išleisti daugiau lėšų, parengti įvairias konjunktūros, ekonomikos gavinimo problemas. O, e, Niekas negalvoja apie tai, kaip mūsų komiteto nariai, ar nebūtų galima šias lėšas panaudoti veiksmingiau, geriau išleisti. Tai svarstant Europos semestro klausimus, mūsų komiteto nariai, turintis atitinkamų ekspertinių žinių, nedalyvauja, nes būtent mes geriausiai šios klausimus išmanome ir e, esame tinkamiausi svarstant biudžeto kontrolės klausimus. Ir jeigu atsisakysime galimybės tose diskusijose dalyvauti, tai mm, manau, kad e, ir kitą kadenciją e, prarasime daug šansų daryti įtaką. Ir būtent dėl to aš pateikiau šios savo penkis punktus. Norėjau, kad jais remiantis galėtume pradėti diskutuoti ir laiku parengti savo nuomonę, į kurią būtų galima atsižvelgti taip pat ir tvirtinant galutinį pranešimą ekonomikos komitete, taip pat turiu pripažinti, kad tam tikrą prasme provokuodamas pateikiau šios šį dokumento tekstą, kad kiltų kuo didesnė diskusija. Jorans. Ma, øh, at, øh, at blande mig i diskussionen, men, men jeg synes, øh, altså det... Taip, iš tikrųjų diskusija yra labai įdomi ir e, aš manau, kad tai, ką sakė ką tik Europos parlamento atstovai, tai yra netiesa. Be abejo, galima būtų daryti pareiškimus apie Graikiją, bet nepamirškime, jog nuo skolos krizės nukentėjo visos valstybės narės. Prisiminkime Airiją ar Ispaniją. tai, kad šalės laikosi visų taisyklių, neapsaugo jų nuo problemų. Ir deficitai atsira, ir skolos atsirado dėl to, kad buvo bandoma savo išgelbėti bankus. Ir e, buvo pritaikytos kraštutinės priemonės tam, kad tai, kas įvyko Airijoje, neišplėstų į kitas ES šalis. Tai, kas buvo pasakyta, yra visiškai netiesa. Galima būtų prašyti e, pranešimą apie Graikiją ir e, kalbėti vien apie Graikiją, bet tai būtų visiškai neteisinga nes mums reikia daugiau dėmesio kalbėti apie bankų kontrolę, o ne įvairių nacionalinių biudžetų kontrolę. Kas? Und, äh, recht geben. Äh, also das kann so nicht bleiben, weil. Ponas Hatsimrakakis, taip, visiškai teisingai toliau taip e, dirbti negalime. Pavyzdys. yra, pavyzdžiui, Airija, kai buvo, tai buvo visiška nelaimė, kai jie nieko negalėjo padaryti. Tačiau Graikijos atveju e, tai patys graikai buvo kalti. Jie buvo skatinami imti paskolas, kad nusipirktų trečią televizorių, trečią automobilį, imti tas paskolas su mažomis palūkanomis nes vyravo mažų palūkanų politika, kurią nustatė Europos centrinis bankas. Taigi buvo tam tikras spaudimas iš Europos šiaurės pietums ir tai darė poveikį Graikijai e, labai smarkiai. Tačiau jeigu kalbėsime apie biudžeto kontrolę, tai turime būti nuoseklus. negalima visiškai atskirti valstybių narių biudžetų ir biudžetų deficitų. Ponas Prosas 2013 metais Vokietijos parlamente prieš rinkimus uždavė klausimą finansų ministrui, kuris pasakė, kad Vokietijos federalinė respublika yra taupė visos, visais ligmenimis dėl to, kad Vokietijoje vyravo mažos palūkanų normos, o pietų Europos šaliuose palūkanų normos buvo didelės. Ir sutaupyta buvo 1,14 milijardų eurų. Didžiulė šuma. Ponas Šoiblė sakė Vokietijos parlamentui, kad Vokietija sutaupė 114 milijardų eurų. Ar tai yra grinai Vokietijos santaupos? Ar būtų buvusi eurozonos krizė, jeigu nebūtų buvę, buvęs toks neigiamas pietų Europos vertinimas, ar būtų buvęs toksai pelnas, iš tikrųjų tai yra visos Europos pelnas. Pirmo punkto problema yra ta, kad neatsižvelgiame į tokius apmąstymus. Ponas Steinmeris Vokietijoje būtent apie tai ir kalba, kaip kad negalima to pelno priskirti vienai šaliai. Tačiau kalbant apie tai, reikia kalbėti apie tai, kaip viską stabilizuoti. Taigi, pirmininkė, bus pateikta pakeitimų e, dėl bendros atsakomybės ar naudos, e, kurią gavo vienos ir kitos šalis. Čia sakoma, kad e, trejetas yra techninė, techninis, techninė sąranga. Tačiau turiu pasakyti, kad tas trejetas elgėsi negrinai techniniu būdu. E, tikslingai jis vykdo ir ideologinę politiką. Tai, tai Atrodo, kad ir mes ir toliau e, vykdome neteisingą politiką, pavyzdžiui, Graikijai. Ir tie parametrai Graikijai netinka dėl to, kad jo ideologija yra tokia. Ich freue mich aber, äh, dass hier anerkannt wird, äh, dass die demokratische Legitimität Gal reikia atsisakyti tokio, tokios savokos kaip techninės institucijos arba techninės tarnybos ir aš tikrai pagėdaučiau, kad trejato atstovai bent kartą atvyktų į atitinkamus klausimus. Mes pražiopsojame galimybę trejato e, įsteigti darbo grupę, kuris svarstytų trejato veiklą ir veiksmus. Otmar karas turėjo vykti į Atenus, e, tačiau šios kelionės buvo atsisakyta. Ekonomikos komitete turėjo būti įsteigta laikina darbo grupė, kuri kontroliuotų trejato veiklą, tačiau e, ta darbo grupė buvo per pavėluotai įsteigta ir jau praleidome galimybę kontroliuoti trejato veiksmus. Todėl aš manau, kad e, reikėtų steigti Europos valiutų fondą, e, kad galėtume atitinkamai reaguoti. E, aš manau, kad dabar turėtume ne praleisti progos sukelti politinės diskusijas Jensai. Ir aš manau, kad e, aš formaliai e, papriekaištau dėl to pasiūlymų, dėl to, kad e, jie, jais yra skverbiamas į ekonomikos komiteto kompetencijos sritį. Jorgo mano frakcija tikrai tave mielai priimtų į savo gretas nes šiuo klausimu mūsų pozicijos iš tiesų sutampa. Tačiau diskusijų su trejetu klausimas yra labai svarbus politiškai. Kitas klausimas, ką Europos parlamentas kaip politinė institucija gali pareiškinėti arba ne. Aišku, parlamentas turi teisę savo atitinkamas e, pozicijas formuluoti, tačiau tą turi daryti plenarinė sesija. Atitinkam, gavusi atitinkamus pasiūlymus iš e, kompetentingų komitetų. Mes to tarpu galime svarstyti pateiktus pasiūlymus, tačiau tokiu atveju veiksime taip, kaip ir kiti komitetai kurių veiklą mes patys e, kritikuojame, svarstysime klausimus, kurie ir patenka į kitų komitetų įgaliojimus sritį. Galime tą daryti, tačiau mano įsitikinimu neturėtume taip elgtis, mes galime turėti atitinkamą asmeninę nuomonę, už tai gauname darbo užmokestį, tačiau mes turime tą nuomonę ginti kompetitingame komitete. Taigi turėtume mūsų komitete svarstyti tuos politinius pasiūlymus, kurie turi kažką bendro su biudžeto kontrolės klausimais ir aš mielai sutikčiau juos svarstyti, jeigu tokie būtų pateikti. Tačiau ir toliau laikuosiu savo nuomonės, kad šiame pasiūlyme pateikiama didžioji dalis nuostatų nieko bendro neturi su tiesioginė mūsų komiteto veikla, todėl aš šalčiu užbraukti tuos minėtus punktus. Jeigu tavo minėti punktai susijęs su ta parlamentinė konferencija, kurią organizavome, tai jau viskas atrodytų šiek tiek kitai, tač, kitaip, tačiau reikėtų atitinkamai jos ir suformuoti, paminėti tą konferenciją, konstatuoti tam tikrus jos patvirtintus sprendimus ir aš čia toliau laikausi formalios argumentacijos, kad reikia, reikia tai paminėti, kad būtų aišku, kodėl mes apie tai kalbame ir aš kviečiu tave bendrai galbūt parengti tas formuluotės, dėl kurių po to galėtume jau ir susitarti komitete. Ačiū Janui Mulderiui žodis. E, aš e, iš tiesų iki šiol tyrėjau ir klausiausi argumentų, nes e, jeigu pažiūrėtume į pirmą punktą, svarbiausia problema yra ekonominė ir pinigų. Tai, kad ekonominė ir pinigų sąjungoje nebuvo sukurta pagal bendrijos metodą, pačios valstybės narės turėjo pačios save kontroliuoti ir tai neveikia. Tai yra svarbiausia problemos priežastis. Šiuo metu mes deramės dėl bankų sąjungos. Ta pati problema iškyla ir čia. Kas priima, koks yra sprendimų priimimo procesas. Ir čia yra problemos esmė. Reikia ją kontroliuoti. Dėl kitų dalykų, tai būtų sunku parengti rezoliuciją, kuri atitiktų esamas procedūras, nes Europos centrinio banko e, pozicija yra visiškai nepriklausoma ir parlamentas negali čia kištis jis turi vaidinti svarbu vaidmenį išsprendžiant krizę. Todėl aš negaliu rasti tinkamas formuotės. Tačiau ką jūs ketinate toliau daryti? Ar galime teikti pakeitimus? Kokia situacija? Ačiū Janai už šį klausimą. Visų pirma, norėčiau pakviesti visus teikti pakeitimus. Manau, kad diskusija parodė, kad yra bendrų nuomonio, dėl kurių sutarėme ir yra skirtingų nuomonių, kur kyla politinis ginčas. Ir kadangi turėjome labai nedaug laiko pas, parengti šį dokumentą, aš turiu pripažinti, kad yra formuluočių, e, kurios aš e, turėjo sukelti diskusiją. Koks yra, kokie yra ketinimai? Aš esu įstikinęs, kad biudžeto kontrolės požiūris turėtų būti įtrauktas į parlamento poziciją. Jeigu mes bent sekundę pagalvosime apie ES fondų absorbavimą arba apie diskusiją, kaip pakeisti reglamentus e, taikomus sanglaudos fonde šalims, kurios patiria krizę. Suprantame, kad biudžeto krizė Europos valstybės narėse turi poveikį ES biudžetui. Žinoma, jeigu sumažiname kofinansavimo dydį nuo 20 procentų iki 5 procentų, tai turi poveikį e, biudžetui, ES biudžetui ir yra e, paskatų struktūrai yra poveikis e, paramos gavėjams. Tai poveikis yra ir Europos socialiniam fondui taip pat ir klausimas yra, kas kontroliuoja e, stabilumo mechanizmą, kas audituoja stabilumo mechanizmą. Taigi yra biudžeto kontrolės aspektų visame tame, tačiau aš įtariu, kad parlamente dauguma norėtų mums neleisti pasisakyti čia. Ir šitas e, tas mechanizmas dėl e, skolos negražinimo. Čia yra įdomus klausimas, nes į viešuosius e, biudžeto klausimas atsižvelgiama, kai kalbama apie tų Europos e, šalis ir jų krizę. Taigi čia irgi yra biudžeto kontrolės klausimas. Kaip už, užkirsti kelią poveikiui biudžetui ateityje, turbūt tik tai tuo met, jeigu mums pavyks, e, mums pavyks įdėkti valstybių E, įsipareigomų nevykdymo mechanizmus, kuomet privatų skolinkai turės e, prisimti riziką, nes jie juk ir uždirba skolindami pinigus. Todėl šią prasme aš manau, kad galiu pateisinti mm, e, visus šios nuomonės punktus, tačiau, žinoma, reikia juos aptarti. Todėl aš siūlau surenkti šešėlinių pranešėjų posėdį galbūt Strasbūre, jeigu norite. Arba jeigu pateiksite man e, savo pakeitimus ar formuluotės, aš būsiu visiškai atviras ir jau atsižvelgiau į Henso Gairio pasiūlymus, kad reikia įtraukti tarp parlamentinių sustikimų aspektus, kurie ten buvo paminėti ir taip galėtume įrodyti parlamentui, kad e, šie dalykai yra susijęs su biudžeto kontrolės komiteto funkcijomis. Taigi, čia buvo keitimasis nuomonėmis, todėl aš galiu padaryti, pabaigti šią diskusiją, jeigu daugiau niekas nenori pasisakyti. Trečiadienis 15 diena yra terminas pakeitimams. Labai ačiū. point of this approval of the hmm. uh, to the joint uh, yep. statement okay. from the three institutions mm-hmm. that we put yep. in coordinators at the last okay. moment yesterday. Ähm, ich äh, schließe damit äh, die äh, Sitzung äh, des äh Baigsime biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Dar vieną klausimą trumpai svarstysime per koordinatorių posėdį, po to vyks prieimimas, kuriame mielai visus kviečiu dalyvauti, ypač bendarbiaujančių institucijų atstovus ir dabar trumpai prašau koordinatorių pasilikti, kad galėtume apsvarstyti.